Good morning. Labas rytas, kolegos. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluoju. Man atrodo, kai kuriems kolegoms problemų buvo atvykti dėl eismo intensyvumo. Ačiū tiems, kurie atėjo. Prieš pradedant pirmą klausimą svarstymą, ponas Korbit norėjo žodžio. pagal 162 tais, taisyklės 3 ir 6 dalį parlamentas nusprendė, kad diskusija, kuri prasidės dėl breksito, e, leis pasisakyti tik tai vienam raundui kalbėtojų, tai yra lyderiams politinių frakcijų. Tai turės pasakmes, nes išgirsime tris Britų balsus, kiekvienas iš jų iš tų bus kompanijos, kurie palaiko Brexitą. Parlamentas neišgirs ne vieno Britų balso iš tų stovyklos, kurie prieš, prieštarauja Brexitui. O tai pagal e, paskutinės apklausas yra daugumos e, nuomonė tarp e, Britanijos gyventojų. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponia Korbetai, pasižymėjome jūsų e, nuomonę. Toks yra politinių frakcijų sprendimas, būtent tokiu formatu surenkti diskusiją, todėl aš nieko negaliu patei, pakeisti. Mes jūsų pasisakymą pažymėjome, jis bus įtrauktas į protokolą. Na, o dabar komisijos ir tarybos pranešimai, pa, pareiškimai dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Ir pirmiausia, steiksime žodį valstybės sekretoriai Štadler. Labas rytas ministrė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiamas vyriausiasis darybininkė, ponė Barnie, ponės ir ponai. Europos taryba patvirtino Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES ir Euratomo sustarimą. Po to taryba pakvietė komisiją, tai parlamentą ir tarybą imtis būtinų žingsnių, kad būtų užtikrinta, kad sustarimas galėtų įsigalioti kovo 2019 m. kovo 30 d. Europos taryba patvirtino taip pat politinę deklaraciją, tvirtinančią pagrindus tolesniems santykiams tarp Junktinės karalystės ir ES. Todėl e, mūsų ryštas e, palaikyti kuo artimesnę partnerystę su Junktinė karalystė ateityje buvo e, išsakytas kartu su šia deklaracija. Šis rezultatas, rezultatas nebūtų įmanomas be pono Barnyje ryšto ir atsidavimo ir jo komandos. Ir e, dėl to taryba jam dėkoja. Taip pat svarbus buvo e, vienybės jausmas e, tarp 27 valstybių narių ir taip pat kitų ES institucijų. Šią konkrečią progą aš norėčiau padėkoti nuolatiniam Brexito koordinacinės grupės dalyvavimui ir įnašui ir apskritai Europos parlamentui taip pat. Ateityje turėsime užtikrinti, kad pasitraukimo sutarimas būtų užbaigtas. Taryba e, daro viską, kad būtų patvirtintas šis sutarimas ir pasirašytas, o tai Europos parlamentui leistų užbaigti pritarimo procedūrą laiku iki 2019 m. kovo 30 dienos. Ačiū. Ačiū Jums. O dabar pagrindinis breksito darybininkas Mišelis Barnie. Sveiki, ponia Barnie, jums prašom žodis. Merci beaucoup, madame. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė valstybės sekretorė, ponas ir ponė, pirmiausiai labas rytas visiems. Dėkuoju už galimybę Europos komisijos vardu kalbėti. Noriu atsiprašyti už pirmininką Žanklodą Junkerį, kuris šiuo metu dalyvauja didžiojo dvidešimtuko sustikime. Laikas yra pakankamai svetingas ir svarbus. Praėjus 17 mėnesių nuo darybų pradžios, kuriams turėjau garbės vadovauti, gavęs e, Žano-Klodo Junkerio pasitikėjimą ir visos komisijos e, paramą. Kaip jūs, ponė valstybės sekretorė, minėjote, sekmadienį vadovų taryba pritarė pasitraukimo sutarčiai, taip pat patvirtino e, politinį deklaraciją dėl ateities tarpusavio santykių. Savo ruoštų noriu padėkoti vadovų tarybai, jos pirmininkui Donaldui Tuskui ir visai komandai ir žinoma visų pirmininkaujančių šalių atstovams. Šiandien tai yra Austrija, tačiau prieš tai buvo Bulgarija, Estija ir Malta. Ir žiemą tęsime darbus su pirmininkaujant Rumunijai per artimiausius mėnesius. Darybos dėl pastraukimo sutarties ir politinės deklaracijos baigėsi, dabar atėjo ratifikavimo laikas, tą turi padaryti Junktinės karalystės parlamentas, jūsų parlamentas ir taryba. Atsižvelgiant į sudėtingas darybų aplinkybės ir ypatingą visų temų sudėtingumą susijusius su Junktinės karalystės pasitraukimu. Pasakyti, kad pasitraukimas sutartis, sustarimas dėl jos ir taip pat e, deklaracijos tekstas yra geriausias, dėl kurio įmanoma buvo susitarti. Taigi baigėsi pirmasis etapas dėka 27 valstybių vienybės ir visų institucijų vienybės mums pavyko to pasiekti. Ypač noriu pasakyti, kad pastraukimo sutartis ir ta politinė deklaracija buvo patvirtinti taip pat ir dėka keturių Europos parlamento rezoliucijų ir dėl aiškios parlamento pozicijos e, darybų eigoje, pirmiausiai e, siekiant apsaugoti piliečių teisės, tai buvo didžiausias jūsų prioritetas - apsaugoti ES interesus, e, bendros rinkos integralumą, keturias pagrindinės laisvės ir sprendimų savarankiškumo sprendimų prieimimo savarankiškumą ES ir proceso vėje mums mes bendromis pastangomis sugebėjome to pasiekti. Noriu padėkoti parlamento pirmininkui Tajaniui ir asmeniškai noriu pasakyti ponui Fervofsatui, Europos parlamento koordinatoriui, atsakingam už Brexitą, padėkoti ir visiems e, Brexito valdymo e, grupės nariams Jubner Brokui, Galtieri, e, Filipui Lambersui ir Gabrielė Cimer. <clears throat> Noriu visiems nuoširdžiai padėkoti už dalyvavimą Brexito grupės veikloje, taip pat e, e, <clears throat> noriu padėkoti grupės pirmininkai Cecilijai Vykstram, kur yra ir komisijos vicepirmininkė. Reikia suvokti, kad dar nepasiekėme e, finišo linijos. Sekmadienį mes bendrai priėmėme sprendimus, kurie yra logiški, siekdami susidarėti dėl e, tvarkingos pastraukimo starties ir tvarkingo ateities tarpusavio e, santykių. Sugebėjome išspręsti klausimus, kurie buvo ir yra prioritetiniai parlamentui, tai yra piliečių teisės, e, taika ir stabilumas Airijoje bei finansiniai susitarimai. Ir pirmiausiai, Nuo pat pradžių mes e, siekiame ir dirbome e, patikimai ir skaidriai ir tarpusai pasitikėdami, pasitikėdami vieni kitais. Ir mes ir e, toliau taip dirbsime, parodėme, kad tai yra įmanoma. Ir, ir <clears throat> tai turėjo būti įmanoma atsižvelgiant į pagrindinius ES principus. Taigi, Mes parodėme, kad privalome savo pagrindinius principus gerbti, sugebame tą padaryti ir uh, uh, sugebėjome sustarti taip pat ir dėl tų raudonųjų linijų, kurias iš pat pradžių buvo nubrėžusi Junktinė karalystė. Taigi sugebėjome pasiekti, e, kad uh, tos darybos vyktų stabiliai ir prognozuojamai, todėl niekada nenustebino E, mūsų susitarimas. E, visiems akivaizdu, kad ES breksito nenorėjo. Tikrai niekas iki šiol mane sugebėjo paaiškinti, kokia bus breksito pridedama vertė, tačiau mes gerbėme demokratinį ir savarankišką e, Jungtinės krystės piliečių sprendimą ir todėl turėjome, privalėjome pradėti tvarkingo pasitraukimo procesą. Du dokumentai, kurie sekmanį buvo patvirtinti, leis mums apriboti neigiamas breksito pasakmes abiems šalims ir ypač 27 valstybėms narėms pasitraukimas sutartimi užtikrinamas teisinis saugumas visiems e, piliečiams ir įmonėms E, kuriems e, kyla tam tikrų baimių dėl Junktinės karalystės pasitik, pasitraukimo, taip pat tiems 4,5 milijono ES piliečių gyvenančių Junktinė karalystė ir Junktinės karalystės piliečiams, kurie yra įsikūrę ES teritorijoje. Šiaurės ir Šiaurės Airijos <clears throat> įmonės, kurios e, taip pat dalyvauja E, visose e, šiaurės ir pietų bendarbiavimo ligmenyje. E, taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad be atsarginio scenarijaus Airijai joks tvarkingas pasitraukimas nėra įmanomas. <clears throat> Taip pat e, užtikriname, kad būtų tęsimas bendradarbiavimas e, tarp universitetų. E, ūkininkai, kurie gaudavo paramą iš BŽUP ir sugebėjo apsaugoti savo intelektinę nusavybę bei geografinės kilmės nuorodas. Taip pat buvo keičiamas asmenys duomenimis su, su įmonėmis įsikūrusiamis Junktinėje karalystėje. Taigi, pirmiausia, mes turime pasirūpinti atskirais žmonėmis, užtikrinti jų saugumą po breksito. Ir e, būtent e, toks yra pagrindinis šios pastraukimo sutarties tikslas, tai yra teisinė, labai tiksli ir visapusiška sutartis. Kalbant apie politinę deklaraciją, joje yra įtrauktos nuostatos kuriamis vadovaudamės mes darėsime dėl savo ateities e, tarpusavės santykių. Europos Sąjunga ir toliau gins savo interesus ir vadovausis tais pačiais principais kaip iki šiol, tose darybose, kurios e, prasidės Europos Sąjunga ir vyriausias įgaliotinis laikysis tų pačių pozicijų e, Mes niekuomet nebuvome agresyvūs, niekuomet nebuvome kirštingi. Aš e, jokiais būdais nenorėjau kažkaip nubausti Junktinės karalystės už breksitą. Mes dirbsime kartu su Junktinė karalystė, o ne prieš ją, siekdami sukurti ateities partnerystę, demonstruodami pagarbą e, šaliai, kuri yra didi ir kuri toliau liks mūsų partnerė, sąjungininkė ir mūsų draugė. Kalbant apie ateities tarpusio santykius, atsižvelgiant Junktinės karalystės sprendimą išstoti iš ES ir bendrosios rinkos, ateityje, žinoma, statusas pasikeis, jis neliks toks kaip dabar ir mes turime tą jau dabar pasakyti įmonėms. Tačiau mūsų bendras interesas yra susijęs su siekiu mm, sukurti e, ambicingą partnerystę paslaugų, judumo, viešųjų pirkimo, energetikos, transporto, um, vidaus saugumo <clears throat> srityje. Mm, e, taip pat bendradarbiausime ir užsienio politikos srityje, kadangi Junktinė karalystė e, liks aktyvi Junktinių tautų saugumo tarybos narė gynybos srityje, kuo ambicingesnė bus ši partnerystė, tuo atidžiau mes sieksime, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos bendradarbiauti abiems partneriams. Taigi e, noriu Jums, turėdamas omenyje tą politinę deklaraciją, pasakyti, kad partnerystė su jungtinė karalystė tikrai bus e, beprecedentinio masto, kalbant apie bendradarbiavimo sritis. Kaip pagėdavo pirmininkas Junkeris, valstybės narės ir jūsų parlamentas, mes parengsime ir būsime pasirengę e, pradėti tas darybas dėl busimų tarpusavio santykių, kai Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi. Iki to laiko e, dar mūsų laukia lemiamas etapas, tai yra e, pastraukimo starties ratifikavimo etapas. Dabar atėjo laikas kiekvienam prisijimti savo atsakomybė, Junktinės karalystės parlamentarai per artimiausias savaitės pareiks savo nuomonę dėl pastraukimo sutarties ir politinės deklaracijos ir <clears throat> nuo jų balsavimo priklausys jų šalies ateitis. Ir aš gerbsiu ir mes turime gerbti demokratinę parlamentinę diskusiją Junktinėje karalystėje. E, kita e, vertus. E, ratifikavimas e, <clears throat> Europos parlamente šių dokumentų e, e, taip pat bus glaudžiai susijęs su kiekvienu iš darybų etapų ir jūs žemą turėsite, ištarsite paskutinį žodį. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Barnie. Toliau parlamento oratoriai ir Brexit koordinatorius ponas Verhofstadt, prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pasiektų sustarimų ir politinę deklaraciją. Manau, kad lengvai galime pasakyti šiandien, kad abu šie dokumentai buvo pagristi ES principais. Tai reiškia bendrosios rinkos vientisumas, keturios laisvės, kurios e, yra šios e, rinkos ramšiai ir tai reiškia taip pat ES sugebėjimus autonomiškai priimti sprendimus. Bet turiu priimti, priminti Jums, kas yra svarbu šiandien. Du kitus elementus, kurie, e, į kurias buvo atsižvelgta. Pirmasis, e, turėčiau pasakyti, pirmiausia, Junktinės karalystės raudonosios linijos po to, kai buvo priimtas sprendimas pabaigti narystę ES Ir antras dalykas, kurio pagrįsta šis susitarimas ar susitarimai, e, tai kas yra dažnai ne iki galo suprantama ir pamirštama, tai yra 1988 m. penktadienio susitarimas, didžiojo penktadienio susitarimas. Ir nors ES nebuvo tiesioginė susitarimo šalis, šis susitarimas buvo įmanomas pasiekti tarp ES valstybių narių. Mano nuomonė tai rodo, kad ES yra pirmiausia skirta susitaikinimui, smurto nutraukimui, taikai. Ir viso to rezultatas yra pastraukimo sustarimas, kuris, man atrodo, vienintelis geriausias įmanomas sustarimas, turint galvoje visus šios tris elementus, kuriuos paminėjau. Ir kad e, siekiant tos susitarimo norėčiau padėkoti ir pasveikinti jau ne pirmą kartą asmeniškai Mišeliui Barnie, kuris puikiai dirbo artimai bendradarbiaudamas su Europos parlamentu, su Brexito koordinacinė grupe. Ir aš taip pat šią progą norėčiau pasveikinti visus šios koordinacinės darbo grupės narius už, su geru bendradarbiavimu, nesilaikant politinių partijų linijų. Manau, kad rezultatas Mišelį yra sustarimas, kuris, mano nuomonė, pasakė tris dalykus. Pirmiausia, sumažinti trikdžius abiems pusėms, ypač ekonominė prasme. Ir leisti tvarkingai pasitraukti ir numatyti dviejų, keturių metų laikotarpį užbaigti darybas dėl būsimų santykių. Antras rezultatas yra tai, kad bus išvengta griežtos sienos tarp e, Airijos saloje, išsaugoti didžiojo penktadienio susitarimą ir užtikrinti taiką. Taip pat, kas buvo pirmasis mūsų prioritetas, Europos parlamento prioritetas, išsaugoti mūsų piliečių teisės. Ir čia Europos parlamentas, man atrodo, su mūsų darybininkų parama ir pagalba gerokai pagerino susitarimą ir visą tekstą ir šiandien noriu pasakyti, kad prieš pradedant pritarimo procedūrą Europos parlamente mes gavome iš mūsų partnerių Britanijoje garantijas, kad visos piliečių teisės bus iki galo gyvendintos. Taigi, mėly kolegos, aš manau, kad šie pagrindai, pastraukimo susitarimas ir politinė deklaracija numato galimybę ateityje sukurti tikrai artimus santykius tarp ES ir Junktinės karalystės. Ir, kaip matote, iš sustarimų ir politinės deklaracijos tam pagrindas yra asociacijos sustarimas, kaip pasiūlė Europos parlamentas nuo pačios pirmosios dienos. Kodėl asociacijos sustarimas yra reikalingas? Dėl ko pritarė ir e, Britanijos vyriausybė. Na, jis bus E, taikomas patvirtinus į Europos lygmenių laikiną tvarką. Ir po to jis bus patvirtintas per vieną ratikavimo raundą valstybių narių, kad būtų išvengta, kaip e, galėčiau pasakyti, e, tokios sudėtingų santykių kaip su Šveicarija, kuris pagristas ne vienu asociacijos sustarimu, bet visa aibė sustarimų. Brexito koordinacinė grupė ir visas Europos parlamentas ir toliau dar analizuos pasitraukimo susitarimą ir politinę deklaraciją per pritarimo procedūrą. Ir parlamentas labai atidžiai galvos, kaip veiks tas vadinamas bendrasis komitetas. Mes norime užtikrinti, pirmininkė, ponia Ferhofštadai, Aš pirminkauju, todėl aš nustatysiu, kiek jūs galite kalbėti, bet prašom gerbti pirmininkės e, darbą. Paskutinis e, sakinys. Parlamentas atidžiai svarstys, kaip veiks tas bendrasis komitetas. Mes norime užtikrinti, kad bendrojo komiteto sprendimai būtų teisėti ir kada reikės parlamento pritarimo jo veiklai. Aš tikiuosi, kad prieš pradedant pritarimo procedūrą mes sustarsime dėl to su taryba. Ir pabaigai, nugalėtojų čia nebus. Aš manau, kad Junktinės karalystės išstojimas yra nesėkmė mums visiems, tiek Junktinė karalystė, tiek ES. Praėjusį sekmadienį buvo liūdna diena, turiu pasakyti kolegoms. Todėl turime pasistengti, kad pasiektume kuo geriausių rezultatų ir aš tikiuosi, kad ateityje, ateities kartos Junktinėje karalystėje priims sprendimą grįžti į Europos e, tautų šeimą. Ačiū. Thank you, Mr. Verhofstadt. Mr. Brock. Dėkoju, ponė Verhofstadt. Toliau ponas Brock. Pone pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, Brexitas yra e, negeras dalykas mums, ES ir Junktiniai karalystiai. E, gal ir Junktiniai karalystiai tai yra didesnė nesėkmė, bet mums tai taip pat yra nesėkmė. Ir e, kaip ponas Verhofštatas labai gerai išanalizavo ir pasakė, sekmadienis buvo liūdna diena, bet bet dėl to, kad Mišelis Barnie ir jo komanda puikiai dėrėjosi, mums ES pasisekė pasiekti e, kiek įmanoma geriausio susitarimo. Ir Junktinė karalystė yra susiskaidžiusi, susiskaidžiusios jos partijos, susiskaidžiusi visa šalis. Ir, e, o ES išlieka vieninga su 27 valstybėmis narėmis, su savo institucijomis. Ir Ir šita ES turi ateities perspektyvas ir todėl mes turime padaryti viską, kad ta žala, e, kuri bus padaryta Junktiniai karalystė ir ką vakar aiškiai pabrėžė Anglijos bankas, tai bus didžiausias, didž, didž, E, didesnė nesėkmė didė, e, jungtiniai karalystiai negu 2008 metų finansinė krizė. Ir ponas Faradžas gali toliau kalbėti, ką jisai nori, jis gali meluoti savo žmonėms, bet jis šito fakto nepakeis. Ir mes turime suvokti, kad tai reiškia e, ir Europos parlamentas tai e, palaikys, kad nebus naujų dėrybų. E, jeigu bus atmestas šitas susitarimas, naujų dėrybų nebus. Šitas susitarimas, dėl kurio buvo taip ilgai dėrėtasi, jis turi būti priimtas. Ir reikia suvokti, kad išstojimo sutartis yra uh, E, tokia kaip ir tarpinė sąlyga. Aš suprantu, kad daugam Junktinėje karalystėje nėra aišku. Jeigu nebus patvirtinta šita išstojimo sutartis, nebus pereinamojo laikotarpio, tada išstojimas bus skaudus lūžis abiems pusėms. Todėl mes turime žiūrėti, kad šita e, sutartis e, visiems parodytų, kad nors tai yra ir sudėtingas reikalas, e, tačiau e, negalima e, jos atmesti e, ir jeigu kažkas tikisi, kad ją atmes ir prieš kovo 29 dieną dar e, pasieks kito susitarimo, tai noriu pasakyti, kad tai yra neteisinga nuomonė, reikia patvirtinti šitą susitarimą, todėl aš apeliuoju į abi, į, į abi pusės Jungtinėje karalystėje. Ir taip pat reikia e, nepamiršti, kad pagal šią sutartį yra ginamos e, žmonių teisės, piliečių teisės ir tų, kurie palieka e, Europos Sąjungą. Ir nebus e, sienos e, tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, e, kuri galėtų įtakoti žmonių gyvenimą, taip pat, kad bus atitinkamas atsarginis scenarius Airijai. Ir šito e, scenarijaus e, tikslas yra, kad neatsitiktų taip, kad atsirastų tikra siena. Ir aš manau, kad mūsų ateities santykiai ir tuo mes esame suinteresuoti visi, mūsų ateities santykiai turi klostytis taip, kad mes e, sukeltume kuo mažesnę žalą ar sumažintume tą žalą. Junktinė karalystė nenori bendraus, bendrosios rinkos nare būti dėl to, kad ji nenori keturių e, e, laisvių. E, todėl mes dėrėjomės dėl susitarimo, e, kuris e, eina labai toli. E, E, Teresa May sakė, kad kuo daugiau standartų mes atsisakysime, tuo geresnė prieiga prie bendros rinkos turėsime. Todėl aš ir pabrėžiu, kad mums reikia kiek įmanoma labiau mažinti tą žalą. Ir noriu pabrėžti, kad šitas partnerystės susitarimas, e, mes jį pavadiname asociacijos susitarimu, e, kad tai yra susitarimas, kurį reikia gerbti ir abi šalis turi būti suinteresuotos, kad mes ir toliau bendradarbiautume, pavyzdžiui, kovoje e, su terorizmu, e, kad kurtume e, saugumo politiką. Abi šalis to nori, todėl reikia pasakyti, kad šita sutartis atitinka tikrai visas esminės sąlygas ir dėrėtis dėl naujos sutarties ir kelti grėsmę žmonių saugumui būtų neatsakinga Ir galiausiai, ponios ir ponai, paskutinė e, pastaba. Ponas Faradžas žaidžia pagal Trumpo taisyklės. Ir Trumpas nori, kad visos ES valstybės e, veiktų atskirai, kad ES būtų suskaidyta, kad jis galėtų bendrauti su kiekviena atskirai. Ir tai, ką kalba Trumpas, e, tai yra įrodymas to, kad mums ateičiai reikia ES, vieningos ES, kuri galėtų apsiginti nuo Trumpo ir Putino politikos. Todėl aš tikiuosi, kad mes neleisime, kad sugriautų šitą ES kai kurie asmenys. Ačiū. Thank you, Mr. Brock. Ačiū, pana Brokai, pana Gvaltierių žodis. Ačiū pirmininkė, mėlas Mišelė, mėly kolegos, po ilgų ir sudėtingų darybų pasiektas sekmadienis susitarimas yra pagrindas tvarkingai Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES ir mes esame pasirengę tą susitarimą ratifikuoti. Socialistų demokratų frakcijos vardu noriu padėkoti Mišeliui Barnie už puikiai atliktą darbą kurį jis nuveikė kartu su savo komanda šių istorinių iššūkių metu. Kartu negaliu paslėpti savo liūdėsio dėl Junktinės karalystės pasitraukimo. Mūsų frakcija šį sprendimą gerbė, tačiau labai dėl jo apgalėstaujame, laikydami jį istorinę klaidą, nes mūsų vertinimu <clears throat> dėl breksito pralaimės visi, nepaisant nusivylimą Europos Sąjunga ir mes visi labai atsakingai elgiamės ir pagarbiai nuo pat proceso, proceso pradžių daugiau, ilgiau nei dviejus metus nenuilstamai dirbome siekdami apsaugoti visus, kurie nukentės nuo primtų e, sprendimų, siekdami sušvelninti padarinius ir tai buvo pasiekta e, mūsų vyriausiojo darybininko pastangų ir E, mūsų vienybės tarp valstybių narių ir institucijų dėka noriu padėkoti taip pat Brexito koordinavimo grupiai ir e, ponui Ferhofštatui taip pat mes ir toliau išliksime vieningi. ES laikėsi atsakingos e, pozicijos Junktinės karalystės atžvilgių, tikrai nesukeldama jokio, nesudarydama jokio įspūdžio, kad nori kažkaip atkeršyti ar <clears throat> pakenkti Mes taip pat siekime apsaugoti ES integralumą, savo piliečius, apsaugoti Europos piliečius ateityje ir tą atsakomybę mes vadovausimės ir toliau. Turime aiškiai pasakyti, kad nebus jokios alternatyvos tam sustarimui, kuris buvo pasiektas sekmadienį, atsižvelgiant į Junktinės karalystės nubrėžtas raudonasias linijas. Tai buvo geriausias įmanomas pasiekti susitarimas, juo ir apsaugomas piliečių teisės, užtikrinamas bendrosios rinkos ir muitų sąjungos integralumas ir užkertamas kelias atsirasti fiziniai sienai tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, nepažeidžiant didžiojo penktadienio susitarimų. Žinome, kad dėl piliečių teisų, kurios mums buvo prioritetinės, nuo pat pradžių, dar e, nėra viskas baigta. Atidžiai stebėsime, kaip ši susitarimo dalis bus įgyveninta. Niekuomet neleisime, kad es piliečiai taptų e, priešiškos politikos e, aukomis. Politinė deklaracija, jie nustatomas sąlygos būsimai E, plačių žmonių partnerystėj, kuri tikimės išversi asociacijos susitarimą, e, kuriuo nebus pažeidžiamas teisinės sistemos savarankiškumas ir bendrosios rinkos principai. Mes e, manome, kad ši deklaracija yra teisiškai privaloma, taip pat ir Gibraltaro atžvilgių. Dėl busimų tarpusio santykių, Junktinė karalystė nubrėžia aiškias raudonas linijas, kaip ir mes, ir mes jų laikysimės dėrybų metu. Mes pademonstravome didžiulį lankstumą ir e, stengiamės, kaip manoma, labiau atsižvelgti Junktinės karalystės e, poziciją ir pageidavimus. Visuomet sakėme ir dabar galime pasakyti, kad jeigu Junktinė karalystė pakeis savo poziciją, mes ir e, toliau busme linkę ją atsižvelgti. Tačiau jeigu Junktinė karalystė <clears throat> nori išstoti iš bendrosios rinkos ir e, nebetaikyti laisvos pamėdėjimo, tai yra vienintelis galimas būdas tvarkingai išstoti iš Europos Sąjungos, siekiant išvengti scenarius be jokio susitarimo, jokio kito e, susitarimo išskyrus šį e, nebus, nes kiti sustarimai grė, grės, keltų grėsmę mūsų bendram projektui būtina <clears throat> išlaikyti tarpusio ryšius, kontaktus tarp žmonių, todėl mes ir toliau labai atsakingai ir e, siekdami ES e, integralumo e, stengsime plėtoti tai tie santykius su Junktinė karalystė. Ačiū ponia Gualtieri, toliau ponas Van Orden. Ačiū pirmininkė. E, Brexitas visada yra susijęs su daug daugiau negu vien tik ekonomika. Viena prasme, dėl to, kad ES apėmė tiek daug kitų sričių, pakliuvo, apėmė mūsų nacionalinius gyvenimus. Dėl to Britanijos žmonės balsavo už Brexitą. Jie vis labiau buvo nepatenkinti šią tendenciją. Jūs sakote, kad jūs nenorėjote Brexito, bet jūs nieko nepadarėte, kad jis būtų išvengtas. Bet žinoma, ekonominiai aspektai yra labai svarbus. Brogas sustarimas Britanija ir jokio sustarimo turėjo, turėtų pasiekmių daugelio Europos šalių ir Britanijai. Čia reikia, reikia daug skirti laiko nuspėjant e, pasiekmes e, Londone ir poveikį e, Britanijai. Galbūt reikėtų pakalbėti apie blogo susitarimo poveikį ir prastus santykius ES jai. E, Britanijos vyriausybė pradėjo darybas geros dvasios pagrindų, siekdami geros partnerystės. Britanija buvo priblokšta dėl to nelankstumo, legalistiškumo, kuris buvo pademonstruotas, bet mes visi žinome, kad ES gali kraipyti savo taisyklės, kai jai tai tinka. E, nepaisant ES šalių interesų, atrodo, buvo imtas laikytis sauro ideologinio kurso, atspindint konkretų projekto e, vėžių, kurios vis dažniau atmeta žmonės. Ir vietoj to, kad būtų klausimasi piliečių, jūsų atsakymas į viską yra tik tai daugiau Europos. Ir beje, Aš manau, kad daugelis žmonių buvo nepatenkinti Britanijoje dėl to, kaip e, net gražiai buvo elgiamasi su mūsų ministra pirmininkė. Dėl to, kad jūs reikalaujate keistų, keistos sakos, jūs iššvaistėte du metus, kai buvo galima pasiekti pažangos derantis dėl laisvos priekybos sustrimo. Visi kiti dalykai būtų atsistoję savo vietas, nebuvo būtina daryti tai, kaip jūs darėte. Dėl to buvo galima greičiau dėrėtis dėl mūsų e, ateities santykių ir pasiekti rezultatų. Bet mums reikėjo patikinimų dėl lankstumo ir garantijų iš ES, dėl tų nuogastavimų, kurie buvo išsakyti. Mums reikėjo pasitikėjimo ir geros valios atmosferos iš jūsų pusės, kad turėtume ateityje pozityvius, stabilius santykius. Bent jau tiek e, nori mūsų piliečiai. Ačiū. <clears throat> Čia Lambert. Ponas Lambert. Ačiū pirminkė. Kolegos taryboje praėjusią sekmadienį e, daug kelis klausimės, ar aš jaučiuosi liūdnas. Na, aš vietoj to, kad būčiau liūdnas, buvau dėkingas Mišeliui Barnie ir jo puikiai komandai. Jie dėrėbosi ne tik dėl susirimo, turėdami galvoje ES bendrus interesus, e, nepraradami savitvardos. E, jie tai darė įtraukdami tarybą ir parlamentą, ko pasižymė ponas Barnie vienodai. ES komanda buvo vieninga. Žinoma, sustarimas nėra tobulas, kaip e, mums atrodo žaliesiems, mes norėtume, kad ten būtų daugiau negu negresijos e, sąlygos e, įvairiose sritise, mūtų sąjungoje. O politinė deklaracija aiškiau turėtų kalbėti apie ateities santykius kad Junktinė karalystė netaptų mokesčių rojus ar pinigų plovimo e, centras. Taip pat aš pajutau palengvėjimą, kad po 18 metų sunkaus darbo buvo rastas sprendimas. Jeigu taip nebūtų buvę, blogiausias scenarius, kai Junktinė karalystė tiesiog išlėktų iš ES, sukeltų žalos ne tik e, verslui, bet pirmiausia žmonėms pajutau palengvėjimą, kad ES pasiekė susitarimą, nedarydama kompromisų dėl savo vientisumo ir taip pat e, Britų vyriausybė galiausiai pamatė tikrovę. Dabar Junktinės karalystės eilė. Ministrė pirmininkė susitaikė su tikrovė, dar pamatysime, ar ji ras daugumą, kuri pritartų susitarimui bendruomenių rūmose. Nepatenkintiems breksito šalinkams pasakysiu štai ką. Jeigu sudėrėtas breksitas yra tai, ko jūs norite, ir nebent jūs norėtume e, išlaikytumėte e, šalį bendroje rinkoje, kitos sutarimo negali būti. Kas dėrėsis e, iš Junktinės karalystės pusės susidurs tais pačiais apribojimais kaip Tereza May. Aš tikiuosi, kad ne vienas iš jūsų rimtai nemanote, kad galite išstoti be susitarimo, nes jeigu Junktinė karalystė tai padarytų, tai pažeistų didžiojo penktadienio susitarimą, nes iš karto atsirastų Airijoje siena tai taip pat pažaistų jos finansinius įsipareigojimus prisimtus pagal ES sutartis narystės metu. Nes išstoti iš klubo, mėly draugai, nereiškia, kad nereikia, jūsų skolų nereikia apmokėti. Tai yra kietasis išstojimas Junktinė karalystė padarytų šalimi huligane, kurios parašas kitose sustarimuose nieko nereikštų. Todėl pasirinkimas yra tik tai tarp breksito pagal sutartas sąlygos ir jokio breksito tas pasirinkimas turės tokį poveikį šalies ateičiai, kad kaip e, demokratas e, aš suprantu normalu, kad mes turime klausyti žmonę, o atrodo, kad jūsų didžiausios partijos yra susiskaldžiosios. Jūsų šalis būtų mažiau pavydėtinoje padėtyje negu dabar, nes jeigu nebūtumėte išstoję, jeigu norime turėti poveikį pasaulyje, turime veikti kartu. Manau, kad daugelis priečių Britanijoje supranta, ar ten yra dauguma jų, mes nežinome, ar yra būdas paklausti jų, jeigu būtų tas būdas, tai jis yra labai e, menkas, bet esu įsitikinęs, kad jeigu Junktinė karalystė norėtų atsisakyti savo ketinimų išstoti, mes turėtume ją priimti atgal su didžiuliu malonumu. Ir lygiai taip pat, paskutiniai mano žodžiai, ponia pirminkė, būtų visiškai neatsakingi E, Junktinė karalystė išstoti be tvarkos savanoriškai ar netyčiomis. Ačiū. Thank you, Michel Lambert. Dėkoju, Michel Lambert, Lambert dabar ponė Cimer. Taryba savo praėjusiame posėdėje, e, praėjusio sekmadienio posėdėje pritarė e, išstojimo susitarimui. Tačiau nepaisant to, niekas negali pasakyti, ar e, sureguliuotas, reglamentuojamas breksitas e, įvyks. Todėl mes turėtume visi pasirenkti e, blogiausiam įmanomam scenariui situacijai be susitarimo. E, mūsų darbas Brexito koordinacinėje grupėje ir darbas prie e, pirmosios parlamento rezoliucijos, kuri buvo patvirtinta praėjusiais metais, nebuvo savaime suprantamas. Mes suvo, suvokėme, kad e, mes, kaip kairiosios frakcijos atstovai, e, prisijungdami prie koordinacinės grupės, e, pasielgėme teisingai. Ir todėl norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas su Mišeliu Barnie tikrai gali būti standartas, kaip ateityje galėtų bendradarbiauti visos ES institucijos ir kaip jos galėtų įtraukti Europos parlamentą. Tačiau e, reikia pasakyti, kad dėl išstojimo susitarimo mes esame ir toliau susirūpinę, nes E, ir toliau, kalbant apie piliečių teises, e, nebuvo atsižvelgia, atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus ir yra baisu, kad piliečius skaudžiai palies šitas išstojimas. Ir e, tam tikrų dalykų negalima e, ratifikuoti tik ketinimų protokoluose. Ir šitas e, šitas, šita išstoj, šitas išstojimo susitarimas buvo e, toksai geriausias įmanomas susitarimas, kad būtų išvengta e, košmariško, baisaus scenarijaus jungtiniai karalystiai. E, tačiau jis nežada to, kas buvo e, susitarta bendrame pranešime praėjusiu metu. E, siena tarp Airijos ir Šiaurės Airijos bus griežtesnė. E, E, teisės, kurios, dėl kurių buvo susitarta didžiojo penktadienio susitarime, e, bus e, su, susiaurintos. Ir kadangi kai kas, jūsų, kai kas iš jūsų abejoja, ar šitas susitarimas yra geras, tačiau nežinau, ar šitas susitarimas, ar jūsų išstojimas sustabdys migrantų srautus į Junktinę karalystę. Kai kurie uh, kolegos, kurie sėdi ir šioje salėje, matyti iki šiol nesuprato, kas yra ES pilietybė. Jūs nesuvokėte, kad jūs atimate iš savo pačių piliečių teises ir kad jūs. E, e, E, jūs padarėte e, taip, kad e, kitų, kitų ES valstybių narių piliečiai, kurie gyvena, dirba ir mokosi Junktinėje karalystėje, turės mažiau teisų negu visi kiti pasaulio piliečiai. Ir kalbama apie tai, kad Junktinė karalystė ateityje nori būti glaudžioje partnerystėje su ES. Mes tam pritarėme, bet kad tai būtų ne tik tušči žodžiai, mums visiems reiks dar labai daug padirbėti. Todėl aš pritariu Giverhofstatui, e, kad mes ir toliau turime dirbti tam, kad, už, kad gintume e, jungtinės karalystės piliečių interesus, bet taip pat ir ES valstybių narių piliečių interesus. Bet čia, šiame kontekste noriu pabrėžti, kad mums rūpi jungtinės Junktinės karalystės piliečių gyvenančių ES interesai ir taip pat e, e, Šiaurės Airijos klausimas. Ačiū. Uh, Dėkoju. Ačiū, ponė Singer, ponas Faraž. Nebejoju, kad susitarimas yra geras nes jis įtraukia didelius pinigų pervedimus, tai geras susitarimas, nes išlaiko žmonių laisvą judėjimą, tai geras susitarimas, nes Britanija išlieka muitų sąjunga ir laikysis ES taisyklių. Ir svarbiausia, kaip sakė ponas Barnie, yra atsarginis variantas, o tai reiškia, kad United karalystė gali išlikti įkaitę daugelį metų ateityje. Tai geras susitarimas ES, o Junktinė karalystėje Tai turbūt pats blogiausias sustarimas per visą istoriją. Taip, ponia Brokai, pastebėjo ir prezidentas Trumpas. Ir jis beje e, labai gerbė didžiasias ES valstybės ir nemato čia jokių priešų. Pone Barnie, noriu pasakyti, kad norėčiau, kad jūs būtumėte mūsų E, pusėje, nes tai jūs laimėjote visą mačą ir turbūt negalite atsidžiaugti savo sėkme, nes e, e, kiekvieną ministrės pirmininkas reikalavimą atmetėte ir staiga viskas buvo sutarta ir išėjote pietauti. Na, turiu pasakyti, kad mes visi išstotime kovo 29 dieną, bet bet kokia iliuzija kad būsime nepriklausoma šali, jau sužlugo. Ir net nežiūvus rašalui praėjusį sekmadienį prezidentas Makronas atsistojo ir e, pradėjo mums grasinti. Aš suprantu, kad prancūzai sugauna 90 procentų visos menkės e, Lamanšo sąsiaurėje, e, bet aš bijau, kad mes esame atviri ir jūsų gerumo e, rankose. Jūs neduodate mums nieko, jums nereikia mums nieko duoti ir dėl to šis sustarimas parlamente žlugs turbūt labai didelę, daug, e, didelę persvarą. Pone Varnė, jūs sakote, kad tai yra vienintelis manomas sustarimas, bet šis sustarimas nebus priimtas turbūt visi turime suaukti ir suprasti, kad dabar yra didžiausia galimybė, kad Junktinė karalystė kovo 29 dieną išstos su, e, be sustarimo pagal PPO taisyklės. Mums reikia gero sustarimo, kad išspręstume sienos problemas. Ar jūs esate tam pasirengę, ponia Barnie? Turbūt šį rytą matėte. E, turbūt šį, jūs šį rytą sakote, kad e, parlamentas ko gero patvirtins šį sustarimą. Jis to nepadarys. Si, Pons Lebreton, ačiū, ponė pirmininkė. Tins karalystės žmonės prieš dviejus metus nusprendė išstoti iš ES, reikia gerbti šį suverenų sprendimą. Viena frakcija, kurią šiandien atstovauju, e, kiekvienos tautos suverenumas yra e, vienas iš svarbiausių principų, todėl šokiruoja. Tai kad e, buvo kreiptas į teisingumo e, teismą, kuris gruodžio ketvirtą dieną e, svarstys <clears throat> breksito teisėtumą. Aš manau, kad ne vienas teismas negali svarstyti referendumo rezultatų. Norėčiau, kad teisingumo teismas patvirtintų tokią pačią poziciją, kurią patvirtino interpretuodamas 50 sutarties straipsnį. Na. Nu suverenumo e, negalima apriboti e, subjektyviais teisėjų sprendimais ar sutarčių nuostatomis. Kiekviena tauta turi teisę laisvai apsispręsti dėl savo likimo, te gyvoja Junktinės karystės žmonės, te gyvoja Brexitas. Ponas Karveris. Praėjusią savaitę Angelė Merkelis sakė, kas buvo mums svarbu, yra tai, kad Junktinė karalystė vienašališkai negali nuspręsti, kur baigėsi muitų sąjunga. Tai reikės spręsti kartu su ES. Europos institucijos e, nuo 73 metų kontroliuoja Junktinę karalystę ir toliau kontroliuos Junktinė karalystė. Tai reiškia, kad mes išliksime e, pavergta šalis. Mes praradome savo e, laisvę E, ir 2016 metų referendumo rezultatai reiškia, kad politiniai klasiai buvo priminta, kad Britų žmonės nori atsimti, susigražinti suverenumą. E, ir e, žodžiai, kad suverenėtas nedodamas, jį reikia pasimti, buvo pranašiški. Tai yra blogas sustarimas. Mano šaliai smilkiniai remtas ginklas ir e, mus e, nuteis tik istorija, o istorija nuteis jūs visus, ponė pirmininkė. Ne vienas draugiškų, propietiškų draugų šiame parlamente pripažino, kad jie negali su, e, suprasti, koks blogas šis sustarimas yra Britanijai. E, tai yra vienašališkas sprendimas. Ačiū ir paskutiniai žodžiai mano pagrindiniam darybininkui Mišeliui Barnie. Merci, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje, ypač noriu padėkoti Gy Ferhofštatui, Elmarui Brokui, Roberto Gualtieriui, Filipui Lambertui ir Gabrieliai Cimer, kurie kalbėjo savo frakcijų vardu, dėkoju už aukštą mūsų darbo įvertinimą. Iš tiesų, tas darbas tikrai yra bendras, kolektyvinis, tai nėra kažkieno asmeniniai nuopelnai. Džiaugiausi galėdamas tame darbe dalyvauti, nes e, aš e, pažįstu jūsų parlamentą, buvau išrinktas tam tikrų laikų ir taip pat puikiai pažįstu, žinau, kaip dirba vadovų taryba ir aš sugebėjau, stengiausi kaip kvalifikuotas darbuotojas dirbti, siekdamas užtikrinti vienybę tarp institucijų ir 27 valstybių narių. <clears throat> Mūsų <clears throat> bendro darbo vaisi taip pat e, e, yra tokie dėl e, mūsų padėjėjų pastangų ir noriu jų darbą aukštai įvertinti. O žinoma, kai kas gali būti nuliūdęs e, dėl pasiektų rezultatų. Aš ponui Faržui kitiems noriu pasakyti, kad tikrai aš e, ne, niekuomet e, nebandžiau diskutuoti vien tik tai dėl diskusijų. Ir savo pozicijos nekeisiu, mes turime dirbti rimtai per būsimosius artimiausius mėnesius, remdamiesi atitinkamais e, teisės aktais, turėdami teisinį pagrindą pasirengti tolesnėms diskusijoms dėl būsimų tarpusavio santykių, apsaugoti, garantuoti piliečių teisės, patvirtinant konkrečius procedūrinius veiksmus tam, kad ES piliečių atžvilgių e, taikomos procedūros Junktinėje karalystėje būtų kuo paprastesnės ir kainuotų kuo mažiau. Taigi e, šioje deklaracijoje yra kalbama apie ES ateitį, apie Junktinės karalystės ateitį ir mes labai gerbėme šią šalį, mus vienyje bendra kultūra, bendra istorija, solidarumas, e, ypač tuo sudėtingu laiku, e, kuris Europą buvo ištikęs 20-ame amžiuje. Aš tikrai labai gerbiu šią šalį ir būtent dėl to tikiuosi, kad e, turime siekti tikros partnerystės, e, beprecedentinio bendradarbiavimo, turime stiprinti savo, e, savo alijansą, <clears throat> dvišalius tarpusavio santykius, e, siekdami stiprinti savo partnerystę ir draugystę šiek tiek kitame kontekste. Pone Faražai, diskusijose jūs klausėte, ar buvo kokiu nors nuolaidu kurios ES padarė. Iš tiesų mes niekuomet nesijautėme nei laimėtojais, nei pralaimėtojais, nes Brexito niekas naudos negaus. Tas buvo aišku, atsižvelgiant į suverenų, suverenų, ponė Lebretonai, sprendimą, kurį mes gerbėme. Ir dabar bandome uh, E, tą sprendimą įgyvendinti, atsižvelgdami į Londono vyriausybės nubrėžtas raudonasis linijas. Aš per šios pusantrų metų bendradarbiavau su Teresos Mei vyriausybė. Ir turėjau sutikti ar nesutikti su tuo, ko įprašė, kaip kitaip aš galėjau elgtis. Šiek tiek karalystė norėjo stoti iš ES išstoti iš bendrosios rinkos, nes nenorėjo taikyti laisvo asmenų judėjimo, pripažinti teisingumo teismo sprendimą, dar išstoti iš muitų sąjungos, nes nenorėjo bendros priekybos politikos. Tai yra tos raudonosios linijos iš Junktinės karalystės pusės. Junktinė karalystė turėjo taip pat suvokti ir gerbti, kad mes siekime išsaugoti bendrąją rinką. ES pamatus, aš penkerius metus buvau atsakingas už bendrąją rinką, dirbdamas komisijos nariu. Ir e, puikiai žinote, e, kokia svarbi ES yra bendroja rinka, tačiau norėjote iš, iš jos įstotinės, nenorėjote taikyti keturių e, pagrindinių laisvių. Ir e, mes čia ne apie lankstumą turime kalbėti, turime kalbėti apie atsakomybę, siekdami tvarkingo pasitraukimo, siekdami užtikrinti saugumą ir stabilumą tose sritise, kuriuose atsiranda nesaugumas ir nestabilumas dėl Junktinės karalystės pasitraukimo. Ir e, būtent tuo remdamėsi mes e, sukursime visapriepiančią ir pasitikėjimo grindžiamą partnerystę, kurios e, siekime. Taip, jūs nusprendėte išstoti iš ES, dėl to apgalėstaujame. Dėl šio, dėl to e, ir e, egzistuoja tos neigiamos liūdnos emocijos, tačiau vis tiek turėtume vadovautis sveika nuovoką ir e, padaryti atitinkamas išvadas, kaip sakė G, Elmaras ir kiti iš e, šio e, proceso, siekdami pakeisti kai kurios dalykus, siekdami juos pakeisdami ir juos pakeisdami labiau atsižvelgti į piliečių problemas. Taigi mes, kaip siekia ir norėjo valstybių narių vadovai, atsižvelgiant labai sudėtingą geopolitinį kontekstą, kontekstą rytuose, vakaruose ir pietuose siekiame išsaugoti vienybę tarp valstybių narių ir institucijų. Taigi procesas dar nesibaigė, mūsų laukia ilgas ir kalnuotas kelias, turint omenyje e, gruodžio mėnesį laukiantį balsavimą ir ratifikavimo procesą. Aš tik e, paprasčiausiai norėčiau, kad e, valstybių vadovai ES e, nuspręstų visą tą neigiamą energiją, kuris įskyrė darybų egoje panaudoti teigiamiams tikslams pasiekti. Ačiū uždėmesi. Ačiū Mišeliui Barnie. Noriu padėkoti Jums parlamento ir jo pirmininko Tajanio vardu už bendradarbiavimą su parlamentu šio proceso metu ir už, už Jūsų skaidrumą, pirmiausia, už kantrybę. Asmeniškai norėčiau pasakyti, buvo paminėtas žodis šiukšlės, rubbish angliškai, pans Korbetas dažnai jį naudoja. Aš manau, pans Korbetas šneka ne į mikrofoną, vertėjai negirdi, ką jis sako. Aš manau, kad ši diskusija e, jau pati savaime viską pasako. Dis, diskusiją šiuo klausimu baigiame. Kitas darbo atvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl, e, dėl pasirengimo gruodžio 10-11 dieną Marakešė vykstančiai tarp vyriausybiniai konferencijai Junktinių tautų pasaulinio sustarimo dėl migracijos tema. Pirmiausia, žodis teiksiu poniai Ed Stadler. E, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už galimybę aptarti šią temą. Dar kartą, e, jau turėjome galimybę kalbėti šią temą anksčiau šį mėnesį Strasbūrę. Ir manau, kad e, šita konferencija įvyksianti e, Marakeše yra labai svarbi politinė prasme ir po to, kai buvo pateiktas pirmasis pasaulinio susitarimo projektas, valstybės narės pradėjo intensyviai aptarinėti šį dokumentą, pirmininkaujant Bulgarijai ir dabar pirmininkaujant Austrijai. Mes taip pat buvome aktyviai traukti į diskusijas New York'e. Ir e, po to, kai buvo pati, patvirtinta e, New Yorko deklaracija dėl migracijos 2016 m. rugsėjo mėnesį, ES bandė į, į, įnešti savo indėlį į, e, šios, į pasirengimą šiai konferencijai. Kaip jūs žinote, taryba neturi bendros pozicijos dėl šio teksto. Valstybės narės e, kol kas svarsto nacionalinės pozicijas dėl pasaulinio susitarimo. Ir e, pasaulinio susitarimo konferencija Marake, kurį vyks e, Marakeše, po jos turėtų būti patvirtintas šitas dokumentas jungtinėse tautose. Ir todėl aš norėčiau paraginti bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, nes manau, tai yra esminis elementas e, mūsų migracijos politikoje. E, mes turėtume savo partneriams pasiūlyti įvairius instrumentus, įskaitant Afrikos patikos fondą. Manau, kad tai yra įrodymas, kad mūsų politika, e, politi, politika suvokia, kad ji turi būti atsakinga ir prisimti atsakomybę už e, kilmės valstybės tranzito ir tranzito valstybės. Mes e, ir toliau prisidėsime prie šios politikos kūrimo. Dėkoju poniai ministrei Edštadler, toliau komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė, ponia Mogerini. Euh, euh, ačiū ponia pirmininkė, ponios ir ponai, ačiū visiems už jūsų nuotinį dėmesį šiai diskusijai tam darbui, kurį dirba jungtinės tautos, bet taip pat ir migracijos temai. Tai yra labai svarbi tema mūsų laikais, e, svarbi tema mūsų darbe, Europos institucijose, valstybės narėse, komisijoje ir parlamente. Aš manau, kad yra dvi klaidos, kurių neturime padaryti aptardami pasaulinį sustarimą. Ir dar vieną paminėsiu vėliau. Pirmoji klaida yra apsimesti, kad yra susidūrimas, konfliktas tarp nacionalinių interesų ir pasaulinio sustarimo idėjas. Priešingai, jeigu mūsų nacionaliniai interesai turėtų valdyti migraciją, ką mes manome, kad jis būtų, migracija būtų tvarkinga ir humaniška, pasaulinis sustarimas yra galingiausias ginklas, pastarnausiantis mūsų interesams. Antras klaida - kovoti su migracija tarp šiaurės ir pietų besivystančių ir išsivyščiusių šalių. Vėlgi priešingai, noriu paminėti faktą, kad dauguma šalių tuo pat metu, pavyzdžiui, Afrikos e, kilmės šalis, e, šalis yra tranzito šalis ir paskirties šalis. Vėlgi, priešinga yra tiesa. Tai nėra šiaurė prieš pietus ar pietus prieš šiaurę. Mūsų bendras interesas valdyti migraciją. Mes turime investuoti į tvarų vystimąsi tuose regionuose, kuriems to reikia labiausiai. Mūsų interesas yra skurti <clears throat> teisėtus kelius judumui. Kuo anksčiau suprasime, kad per partnerystę ir bendradavimą viską išspręstame, tuo bus mums visiems geriau. Nes ne viena šalis tų problemų neišspręs pavieniui, nei Europoje, nei ar kitur pasaulyje. Visų šalių interesas yra veiksmingai išspręsti šią problemą. Mes visi pritarėme Junktinių tautų generalinės sekretoriaus Bankimūno iniciatyvai surenkti aukšto lygio susteimą dėl migracijos 16 metais. Po to kolektyviai vienbalsiai patvirtinome New Yorko deklaraciją, kuri pradėjo darbą dėl dviejų pasaulinių sustarimų dėl pabėgėlių ir migracijos. Tai buvo svarbus pasiekimas ir mums, europiečiams, nes migracijos krizės viduryje Europoje, kartoju Europoje, nes turime priminti, kad migracijos krizė vyksta visame pasaulyje Bet po 16 metų vasaros Europos migracijos krizės viduryje Europą mes pa paraginame tarptautinę bendruomenę įsitraukti, kurti partnerystės ir mes sulaukime pozityvaus atsakymo. Ir tuomet prasidėjo pasaulinio sustarimo procesas. ES ėmėsi lyderiauti iš pat pradžių diskusijose dėl migracijos, e, dėl pasaulinio sustarimo, taip pat dalyvavome nuo pat pradžių aktyviai darbe siekiant suformuoti aiškias pozicijas, kurias turime. Ir tai leido pastumėti pasaulio susitarimo procesą, kuris atspindi Europos tikslus iš esmės ir atspindi mūsų nuogastavimus. Komisijos narys Tilianidės labai aiškiai parlamente per plenarinę sesiją Strasbūrė sakė labai aiškiai, mes apgalėstaujame kai kurių Europos valstybių narių sprendimus neprisijungti ir neremti pasaulinio sustarimo. Mes manome, kad visos valstybės narės, visi jų interesai geriausiai e, atspindimi siūlomo sustarimo, kuris sukurs bendradavimą e, bendradarbiavimo pagrindus. To pagrindo iki šiol trūko. Dialogas ir bendradarbiavimas, kurie yra rezultatų pagrindas pirmųjų rezultatų, kurios reikės konsoliduoti, kurios pasiekėme mes, kaip europiečiai, per pastarosius metus, mažinant e, nelegalų atvykimą, siūlant alternatyvas migrantams, patraukiant atsakomybę kontrabandininkus ir taip sprendžiant sudėtingas e, e, temas, kaip gražinimas ir admisija. Rezultatai pasiekiami per bendradavimą, tarpusavio supratimą, svarbu vaidmenį vaidinant jungtinėms tautos. Tai yra pasaulinio sustarimo pagrindai. Yra tam tikrų nesusipratimų diskusijose dėl to sustarimo. Noriu priešti dar vieną, kuris man akivaizdus, bet galbūt jį reikia pakartoti, turint galvoje nacionalinės diskusijos, kurios vyksta šiuo metu. Tai nėra teisiškai privalomas e, sustarimas. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi suprasti tai nuo pat pradžių. Tai nėra teisėtai saistantis sustarimas, jis nesukurs jokių teisinių prievalių valstybėms tarėms. Tai yra vienas iš politikos veiksmų, tai yra geriausios praktikos įtvirtinimas, kuriais gali pasinaudoti valstybės narės gyvendamos savo migracijos politiką, bendradarbiaudamas tarptautiniu mastu. Tai yra pagrindai. Sustarimas pagrystas būtent tuo, remiantis nacionalinių ir suverenių valstybių e, teisėmis nu, numatyti savo migracijos politiką. Bet tai yra pagrindas, kurio šiandien trūksta E, ir mes, europiečiai, prašėme, kad jis būtų suformuotas. Mes turime dirbti toliau, kad pagerintume migracijos valdymą pasauliniu mastu. Tai darome šiuo metu Europoje, remdamiesi e, tuo darbu, kuris buvo nuveiktas, kuriant pasaulinį sustarimą. Turime dirbti su migracijos organizacija. Tai reikš dalymosi patirtimi, e, panaikinant trūkumus, Ir mes ir toliau remsime dvišalės partnerystės, regioninės partnerystės ir pasaulinės partnerystės su mūsų partneriais pasaulyje. Migracijos sustarimas bus svarbus pagrindas bendradarbiavimui šalia to, kas buvo sutarta kaip bendras ES požiūris į migraciją. O tai, kaip aš sakiau, didžiai dalimi atsispindi tame sustarime. Čia mūsų bendras darbas ir jūsų parlamento indėlis bus labai svarbus. Avramopolos vadovaus komisijos delegacijai Markeše gruodžio 10-11 dienomis, dienomis ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamento nariai taip pat dalyvaus ES delegacijoje, tarp vyriausybinėje konferencijoje Marakeše. Parlamento vaidmuo bus labai svarbus. Esu dėkinga parlamento susidomėjimui, dalyvavimui šiame procese. Ir mes e, kartu atidžiai seksime visą procesą. Ačiū. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Dabar pusantros minutės kalbės kolegė Zovko. Poštovani predsjedavajući, poštovana uvažena povjerenice. Kao članica od... Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kadangi esu užsienio reikalų komiteto narė, tai žinau, kad uh, daugelis klausimų susijusių su migracija ir pabėgėliais e, ir aplinkybių parodo, kad dauguma jų siekia pagerinti savo ir savo šeimų gyvenimo sąlygas. Per vakarų Balkanus nusirito didžiulė migrantų banga į vakarų Europą. E, e, Kroatija turi pakankamai ilgą išorės sieną ir per ją Pas mus atvyko daug migrantų. ES ir Junktinės tautos turi iškoti bendrų šios problemos sprendimo būdų. Apgailestauju dėl to, kad e, kyla daug ginčių šio klausimu, tačiau tikiuosi, kad rasime bendrą sprendimą vadovaudamiesi Europos parlamento rezoliucijos nuostatomis, e, prie kurių rengimo aš taip pat prisidėjau atstovaudama e, Europos liaudės partijos frakcijai. Ačiū. Ačiū kolegai. E, Zovko, ponė Fajon dabar kalbės. Pone, kaimininkė. Mes paprašėme šios diskusijos, nes e, kad, kadangi dauguma ES valstybių narių norėjo E, tvarkingos migracijos politikai atsakingi už atinkamus sprendimus. Europos parlamentas pritarė pasauliniam susitarimui, nes šiuo e, susitarimu pabrėžiama pagarba visuotinėms žmogaus teisėms. Visi kai kurie teigia, kad šis susitarimas e, reikštų vakarų civilizacijos pabaigą ar nacionalinio suverenumo pabaigą, taip pat ir Slovenijoje apie dažnai kalbama. Vis tik tai tokie teiginiai yra nepamatuoti ir klaidinantis. Tai yra politinė deklaracija, kuri yra grindžiama valstybių narių bendradarbiavimu ir darbų pasidalymu. Taip pat e, šiame sustarime vadovavimas ir nacionaliniais teisės aktais imigrantai nestatomi į vieną gretą su politiniais pabėgėliais, nes negrįžau iš Nigerio, ten migrantai kiekvieną dieną turi kovoti e, dėl savo orių gyvenimo sąlygų, nes kitos valstybės Afrikoje plėšia e, šalis ir jų gamtinius išteklius. Ir kol stacija nepasikeis, tol mes turėsime reikalų su migrantais. Ponas vystysim. Aš noriu pareikšti, kad uh, Šis susitarimas reiškia gėdą e, e, e, liberaliai politiniai kultūrai. Jungtinėse tautose siūloma koncepcija, pagal kurią turėtų būti pripažinta klimato migrantų atskira grupė ar pabėgėlių Dešimt valstybių narių nenori šio dokumento pasirašyti, tarp jų ir tokias šalis kaip Šveicarija, JAF ir Australija, net ne ES šalis. Mano šalis Danija dar e, neapsisprendė pasirašyti šį susitarimą ar ne, nepaisant e, to, kad vyriausybė galbūt yra linkusi tą padaryti. Noriu pasakyti, kad išmintingos ES šalis turėtų nepasirašinėti Marakešo susitarimą. E, po kolegės Argentinį dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ta šizofrenija. Su jumis turime reikalų. Pone Edstadler, Austrijos valstybės valstybės sekretorė kalba tarybos vardu, tačiau Austrija nenori šio susitarimo pasirašyti. E, taip pat ir ponė Mogarinė, stovaujanti ne tik komisijai, bet ir tarybai, taip pat sveikina tą <clears throat> pasaulinį susitarimą tvarkingos migracijos. Tai, kad Donaldas Trumpas nenori šio susitarimo pasirašyti, yra logiška. Tačiau mes, švelniosios jėgos Europoje, norėjome pasaulį parodyti, kad galime tarpusavėje susitarti ir pasirūpinti to, kad migrantų vaikai galėtų lankyti. Uh, mokyklas, kad jie turėtų dokumentus. Tai buvo tas laikas, tas momentas, kurio galėjome projekti, kad netapome 15 metų migrantų krizės įkaitas, o kaip mes elgiamės, pradėjome savo vidaus politinius žaidimus visiškai e, pamirždami, kad mūsų pozicija e, daro didžiulę įtaką ir Afrikos ir Azijos šalims. Ačiū. Ačiū kolegė Sargentinė, kolegė Bjork dabar kalbės minutę laiko. Jag tycker att det är häpnadsväckande att flera EU-länder nu under... Dėkoju. Skirtingos ES šalis nusprendė nepasirašyti šio pasaulinio susitarimo kariai, mano, kad e, yra rimtų problemų susijusių su Marakešo dokumento tekstu, nepaisant to mes pasakome už pasaulinių tikslų užsibrėžimą ir kad šį procesą e, e, tvarkytume e, jungtinių tautų mastu. Tačiau reikia padaryti galą tokiems iškiniams kaip negali prekyba ginklais ir kitoms pasaulio problemams ir to, tokiu būdu mes išspręsime migracijos problemas. Čia mes aiškiai matome kad Europos Sąjunga nesugeba susitarti tarpusavyje, kad mes negalime oriai priimti migrantų ir stebime ramiai sudėję rankas, kaip žmonės žūsta viduržėme jūroje. Mes nesugebame oriai šių klausimų išspręsti. Taip pat didžiulį pasibjūrėjimą kelia tai, kad iš to pelnosi nusikaltėliai. Pone Bjork, dėkojame, ponai Moitin. Vieną minutę žodis. Pone pirmininkė, mes dar kartą kalbame apie pasaulinį susitarimą e, dėl migracijos ir e, visi tikisi, kad bus sustabdyta, e, sustabdyti migracijos rautai. Tačiau atsitinka priešingai. Vakar, pavyzdžiui, Italija nusprendė nepritarti šitam susitarimui. Vis atsiranda daugiau šalių, kurios atmeta šitą absurdišką susitarimą. JAV, Vengrija, Austrija. Vengrija, Slovakija, Čekija, Bulgarija, Belgijoje yra e, vyriausybės krizė. E, Vokietijos vyriausybė taip pat yra susiskaldžiusi. E, mes matome, mes laukiame, ką dar, kokią dar nesąmonę pasiūlys ponė Merkel savo šaliai o ES vaidina, kad visi vieningai vertina šito, šito susitarimo pasirašymą. Tai juk yra melaginga žinia ir pripažinkite tai ir sustabdykite šito savižudiško e, susitarimo e, pasirašymą. Dėkoju toliau kolega Vilimski. Dėkoju ponė pirmininkė, ponės ir ponai. E, šiandien E, prasidėjo e, puikiai diena, nes dar viena šalis atsisakė pasirašyti šitą pasaulinį susitarimą, tai vakar Italija e, pasisakė prieš ir Austrija taip pat pareiškė, kad e, nepasirašys šito susitarimo. JAV, Australija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovenija vis daugiau valstybių pasako ne šitam e, susitarimui. Ir mes matome, kad e, jungtinių tautų pagrindinis tikslas ne, nes, nėra jungtinių tautų migracijos susitarimas. Iš tiesų, mes tu, jos, jungtinių tautų pagrindinis tikslas yra užtikrinti taiką E, draugišką e, sambuvi tautų, bet e, jungtinių tautų tikslas nėra pasauliniu mastu spręsti migracijos klausimą ir kištis į valstybių nacionalinius interesus. Šitas susitarimas yra prastas ir vis daugiau valstybių tą pripažįsta ir aš laukiu, kokios šalis dar pasakys, kad jos nepritarė šiam susitarimui. Dėkoju kolega Vilimski, toliau vieną minutę ponui Foikt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai nustebęs, ponė Mogerini, kaip jūs galite teikti, kad šitas susitarimas nėra teisiškai saistantis e, valstybėms kai valstybės narės po keturių metų, valstybės turėtų būti tikrinamos po keturių metų, ar jos įgyvendino šito susitarimo siūlomas priemonės. Ir kai aš įsivaizduoju, kad integracija dabar yra e, naujas stebuklingas žodis, o apie remisiją net nebe e, galvojama, e, tai tuomet aš e, prisimenu, ką sako Ženevos pabėgėlių konvencija, o joje teigiama, kad tie migrantai, e, kad migrantai turėtų grįžti grįžti į savo kilmės šalis, jeigu jose jau yra tauta. E, Taika, tai yra e, e, viso to jūs negerbėte, dabar jūs pasirinkote naują stebuklingą žodį integracija, o tai kelia grėsmę daugeliui valstybių, todėl jos nusprendė nepasirašyti šito pasaulinio susitarimo ir man atrodo, kad ir migrantams e, šitas susitarimas nesiūlo ateities, nes ateitis turėtų būti ne keliavimas į Europą. Dėkoju toliau ponia Koratsa Bild pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, vicepirmininkė Mogarinė. Pasaulinis sustarimas yra svarbus, nes jis pripažįsta, kad migracija yra pasaulinis iššūkis, kuriam reikia pasaulinio atsako ir solidarumo. Nieko nėra privaloma, nieko nėra nesaistimo. Kiekviena šalis turi prisimti savo atsakomybę. Apgailestauju, kad Trumpas atsuko nugarą, bet dar blogiau, kai kurios valstybės narės pasitraukia. Tiesiog pasakyti, važiuokit namo ir tam pasilikite, nėra sprendimas. Ne viena valstybė viena neišspręs migracijos problemų, o bendras Europos atsakas, pasaulinis bendradarbiavimas yra kelias į priekį, už, į saugų teisėtą migraciją. Saugia teisėtą migraciją. ES turi dirbti su kitomis šalimis, siekdamas prevencijos, kovoti, kovojant su kontrabanda ir užkirsti kelią gražinimams. Aišku, kad reikia investuoti į Afriką per ilgą laikotarpį. Su Europos parlamento delegacija lankiausi Nigeriją ir noriu padėkoti ES veiksmingiems veiksmams. Mes sumažinimą migraciją, išgelbėjome gyvybių. Ir, ponia pirmininkė, aš EPP frakcijos vardu džiaugsiuosi galėjome dalyvauti Europos parlamento delegacijoje. Ačiū, ponia Karatsa Bild. Toliau vieną minutę ponui Niedermüller. A Global Compact fontos migráció, a menekül. Pasaulinis susitarimas yra svarbus indėlis į siekiant spręsti migracijos problemas. Šiuo susitarimu nustatomas aiškios taisyklės, nekvestionuojant žmogaus teisės į prieglopstį. Gaila, kad kai kurios e, valstybės narės e, nenori prisijungti prie šio susitarimo. Tos valstybės narės nenori išspręsti problemos, nėra suinteresuotos problemos sprendimu, tačiau e, tik tai prisėda prie to, kad migracija ir toliau E, lieka neįsprendžiama problema, tačiau tokiu būdu kai kurie politikai susikrauna savo politinio kapitalo. Toks elgesys yra nehumaniškas ir jo padarinius pajusime mes visi. Turime, aš pasiskait prieš rasizmą ir ksenofobiją. Ačiū kolegai Niedermülleriui, vieną minutę kalbės ponas Fito, ačiū ponė pirmininkė. Vice pirmininkė Mogerinė anksčiau minėjo kad e, e, šis jungtinių tautų migracijos susitarimas nėra teisiškai privalomas. Aš noriu pasakyti, kad gruodžio 10-11 Marakešė vyks e, džiulio masto konferencija. Teisybė yra tokia, kad migracijos politika yra visiškai žlugusi, todėl Labai svarbu, kad mes nepasirašinėtume e, tokią susitarimą, nedalyvautume neiškiose iniciatyvose, kuriamis e, siekiama tik tai iš anksto užsibrėžtų politinių sprendimų. Klausiausi kalbėjusių kolegų apie Italiją. Italijoje jau kelios dienos vyksta diskusijos dėl šio jungtinių tautų migracijos susitarimo Italijos vyriausybė ir Salvinis pareiškęs, kad į Marakešą nevyks dėl situacijos neiškumo, o e, jį pavaduos ten tarybos pinkas, tačiau mes manome, kad gerai, jog Italija neprisijungia prie šio sustarimo, kalbės kolega Borgėžė. Ačiū pirmininkė. Aš nenoriu Salvinį cituoti, aš popiežių Pranciškų noriu pacituoti, jis Europos parlamente kalbėdamas pasakė, kad jeigu Europa nori išsaugoti savo kultūrinę tapatybę ir apginti, tai reikia ne tik e, migrantų teisų paisyti, tačiau taip pat ir savo piliečių teisų ir padėti migrantams tose šalise, iš kurių jie atvyksta nepriklausomai. Nuo to, kas kalba pirmininkas Tajanis, e, raginamas parengti maršalo planą Europai. Mes norime apsaugoti vieną vers valstybių narių suverenumą, tačiau kitą vertus pasižinėjame tarptautinius susitarimus, kuriais jis yra ribojamas. Taip elgtis netinkama. Mes turime e, semtis įkvėpimo iš tokių, kurie e, turi Europos e, viziją, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus. Jeigu popiežius Pranciškus jam pritartų, tai aš nedelsdamas tokį susitarimą pasirašyčiau. Aš nenoriu pasakyti, kad Italijos vyriausybė visiškai neatjaučia migrantų ir pabėgėlių, tačiau Italijos vyriausybė nori padaryti galą prekybai žmonėmis. Kalbėtas nutraukiamas žodis kolegė Kiengė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš važiuosiu, skrisiu į Marakešą kartu su Europos parlamento delegacija. Pasaulinis migracijos Susitarimas suteikia e, migracijos problemams pasaulinį mastą ir e, mes savo rezoliucijomis taip pat esame prie to prisidėję. Daugelis valstybių narių nusprendė nedalyvauti, boikotuoti tą vyriausybinę konferenciją. Pirmiausiai noriu kreiptis į savo e, šalies talijos atstovus, e, ragindamas, ragindama juos nuvykti į Marakešą, Orbaną, Salvinį ir visus kitus, vykti kartu su manimi, nes pasirašusi susitarimą užtikrintume saugesnę e, migraciją ir jeigu neprisijungsite prie šio susitarimo, tai e, paprasčiausiai nenorėsite spręsti migracijos problemų, mes negalime uh, užkirsti kelią istorijos eigai, e, tautos žmonės ir toliau e, migruos. Italijos vyriausybė veikia E, veidmainiškai nenori prisimti atsakomybės, kalbėti yra nutraukiama. Dabar išklausysime pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio. Užsiregistravo dvigubai daugiau kalbėtojų, nei turime laiko, mūsų laukia labai ilga balsavimo procedūra, taigi prašau atleisti tų kolegų, kurie negaus žodžio. Pirmas kalbės kolega Zvieri. Spoštovani gospod predsedujoči, jaz sem eden tistih, ki nasprotuje. Gerbiamas pana pirmininkė. Pasisakau prieš tą e, pasaulinį susitarimą. Australija, Izraelis ir kitas dešimt valstybių narių nusprendė nepasirašyti šio susitarimo, tai tikrai nėra pasaulinio masto susitarimas. 70 procentų Slovenijos gyventojų pasisako prieš jį, taip pat ir politinės partijos nesutarė dėl šio susitarimo. Pirmiausiai dėl jo nesutarė taip pat ir tarptautinė bei Europos bendruomenė šio sustarimo tekstas blogai parengtas. Netiesa yra tai, kad šis sustarimas nėra teisiškai privalomas. Jis yra teisiškai privalomas šis dokumentas. Pasisakau prieš šį susitarimą, nes jam įsigaliojus e, migrantų srautai, pabėgėlių srautai bus dar blogiau administruojami. Ačiū, kolega Freund dabar kalbės.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 Akivaizdu, kad tie, kurie atmeta šitą pasaulinį susitarimą, jie jo net neskaitė. Jiems svarbiausia yra populizmas. Nes e, ką jie atmeta? Jie atmeta tai, kad bus renkami e, duomenys tam, kad būtų e, jų pagrindų kuriama migracijos politika. E, kad bus tikrinama, kok, kokiu keliu palieka žmonės savo šalį. Ir kad e, e Jie taip pat atmeta ir tokią nuostatą, kad reikia gelbėti žmogau, žmo, žmonių gyvybės ir e, koordinuoti pasaulyje veiksmus. Taip pat jie atmeta ir e, bendrą kovą su. E, kontrabandininkais ir taip pat sienų e, apsaugą ir sienų valdymą. E, jie pasisako prieš e, greitą ir saugę, saugų gražinimą migrantų į jų kilmės šalis. Dėkoju kolega Freund, toliau kolegė Tomašič. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Potreba da se na globalnoj Ačiū, pana pirmininkė. Yra būtinybė parengti pasaulinį sustarimą, bet didelė dalis šalių negerbė migrantų teisų ir jos gražina namo. Dešimtis tūkstančių žmonių turi padirbtus tapatybės dokumentus, nėra tinkamai patikrinami, bet kerta sienas ir vyksta į vakarus. Ir visi užsimerkia ir dėl to kyla pavojus mums visiems. Migracija turi būti saugi tiek migrantams, tiek mums. Yra daug žmonių, kurie atvyksta į mūsų šalis, mes nežinome nei kas jie, nei kokie yra jų ketinimai. Pasaulinis sustarimas atmetamas Izraelio, JAV, Australijos ir įvairių ES šalių. Tas šalis daugiausia e, e, Dėl to problema tik tai pasidarys didesnė, o ne mažesnė. Ačiū, kolegė. Tomašič, toliau kolega Šoltes. Tak globalni dogovor seveda bi potrebovali že mnogo prej. Šis e, pasaulinis susitarimas mums reikalingas ir mes e, jo pagalba galėtume lengviau išspręsti e, tas problemas, su kuriomis dabar susidurėme. Šitas pasaulinis susitarimas E, reiškia veiksmingą e, migracijos valdymą. Tai taip pat reiškia ne valstybių narių nepriklausomybės e, gynimą. Šitas susitarimas yra ambicingas ir jeigu mes perskaitytume jį išsamei ir susipažintume su visais tikslais, tai pamatytume, kad šitas susitarimas siūlo daug sprendimų. Ir aš manau, kad nėra prasmės e, prieštarauti šiam pasauliniam susitarimui. Dėkoju, kolega Šoltes. Ir paskutinis kalbėtojas yra ponas Epitidėjus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Ačiū pirmininkė. Pasaulinis susitarimas yra bevertis ir pavojingas. Pirmiausia, jis pripažįsta teisę e, į masinį judėjimą. Į e, masinį judėjimą dėl ekonominių priežasčių. Kiekvienam yra tokia teisė iš trečiosios šalies, kas nusprendžia tiesiog E, brautis į ES ir JAV, supainioto tai, kas yra teisėta, kas yra neteisėta. Tai reiškia, kad valstybės narės negalėjo laikytis nepriklausomos migracijos politikos ir saugoti savo sienas. Ir tai kelia didelį pavojų ateičiai, nes neprivalomi tikslai, kurie čia e, apibriežti, gali tapti privalomais ir saistančiais. Ir turint galvoje kairiųjų ryštą, aš manau, kad būtent taip ir bus. Neteisė migracija bus dekriminalizuota, todėl neturėtume pasirašyti šio teksto. Dėkoju kolega Pitidėjus, baigiame e, pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, dabar žodis poniai Mogerinė. Ačiū ponia pirmininkė. Noriu pabrėžti tai, kad kalbu komisijos vardu. Austrija, e, pirmininkaujantys šalis, išsakys tarybos poziciją. Komisija turi aiškę poziciją dėl pasaulinio sustarimo. Kaip aiškinau, tai yra proceso, kurį inicijavome mes, europiečiai, jungtinių tautų rėmos rezultatas. Mes prašėme partnerystės pasaulinės sistemos, kaip kartu valdyti remiantis tuo pagrindu, ką jau pradėjome su Afrika, su Azija, su Latino Amerika. Atsiprašau, pirmininkė, sunku kalbėti, kadangi šalia manęs kažkas garsiai kalba. Mes pradėjome šį procesą jungtinėse tautose, prašydami politinio proceso, kurti partnerystės Nes mes, europiečiai, supratome, mano nuomonė, gana vėlai, 2015-2016 metais, bet visgi supratome, kad mums reikia kurti partnerystės su kilmės, tranzito ir paskirties šalimis, remiant bendrą sistemą, bendrą požiūrį, kaip valdyti migraciją, kovoti su kontrabandininkais, suteikti galimybės, taip pat kovoti, kaip kas iš jūsų sakėte, sudėtingas problemas, pavyzdžiui, gražinimą. Tai yra sudėtingas procesas, bet jis dabar atsispindi tame susitarime, kuris nuo europinio požiūrio išaugo iki pasaulinio. Kaip aš sakiau, sustarimas iš didelę dalimi atspindi ES požiūrį ir tą darbą, kurį dirbame jau dabar su savo partneriais, pradedant nuo darbo su jungtinėms tautomis ir jungtinių tautų pabėgėlių e, tarnybomis. Kaip aš sakiau, lankysiuosi Marakeše, E, komisijos delegacijai vadovaus komisijos narys Mavropols. Mes toliau bendradausime su jungtinėmis tautomis. Techninė prasme, kaip galbūt žinome, galbūt ne, po konferencijos Markeše bus balsuojama Generalinėje asamblėje, kur jungtinių tautų valstybės narės balsuos. Bet komisija ir toliau dirbs jungtinių tautų sistemoje su jos agentūromis, su mūsų partneriais pasauliniu mastu, kad įgyvendintume šią darbo atvarkę, nes matome, kad per pirmosius darbo metus, kurį dirbame panašiai kaip atspindima e, susitarime, rezultatų yra. Taigi dirbsime ir toliau šią kryptimį. Investuosime į pasaulinio e, susitarimo įgyvendinimą, susitarimo, kuris yra e, susitarimas pasauliniu mastu, kuris nėra saistantis, kad sulauktume rezultatų ateityje. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Ačiū komisijos nariai Mogherini, dabar e, kalbės ministrė Edstadler. Ačiū pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė, gerbiami parlamento nariai. Ši diskusija buvo labai naudinga rengiantis būsimai konferencijai ir e, pasaulinio sustrimo pasirašymui New York'e. Noriu pabrėžti tai, kas buvo pradžioje pasakyta atkreipdama dėmesį į tai, kad migracija, bendarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir toliau išliks pakankamai svarbių klausimų pirmikaujančios šalies ir tarybos darbo atvarkė. Ir mes toliau dėsime pastangas siekdami šio tikslo. Noriu padėkoti Jums už pareikštas abejonės, užduotus klausimus, išreikštus susirūpinimus ir e, už kitas išvalgas. Ačiū. Ačiū poniai ministrai Edštadler. Diskusiją šio klausimu baigiame. Kitas darbo atvarkės klausimas yra klausimas komisijai, kurie atsakoma žodžiu dėl e, moterų su negale padėties. Pirmoji kalbės e, rezoliucijos autorė kolegė Staras Feragut. Ačiū pirmininkė, šiandien kalbame daugiau nei 47 e, e, <clears throat> kokią 27 milijonų moterų vardu, e, kurios sudaro maždaug 17 procentų ES gyventojų. Pirmiausiai, tos moteris su negale yra žmonės, žmogiškos e, būtybės patiriančios e, problemų savo kasdienėme gyvenime, tai yra e, moteris, motinos, darbuotojos, draugės, kurios patiria didžiulį sunkumų dabartinėje mūsų visuomenėje. Taigi svarbu išklausyti jų balsą. Tikiuosi, kad šią diskusiją atkreipsime dėmesį į tą būtinybę e, pripažinti, kad mūsų visuomenėje egzistuoja e, ši įvairovė. E. Tai dažniausiai tai yra moteris, kurių mes kiekvieną dieną nematome, negirdime, kurios negali judėti arba turi kitokio pobūdžio negalę. Tai taip pat e, neužtikrinama tų moterų socialinė įtrauktis. <clears throat> Jos yra diskriminuojamos neįsivaizduojamo mastu. Būtina užtikrinti, kad jos galėtų e, atsiskleisti, dalyvauti visuomenės e, gyvenime. Mokyklose labai dažnai jų teisės yra pažeidžiamas, nes neužtikrinama tinkama prieiga prie švietimo paslaugų tiekimo. 18,8 procentai moterų su negale neturi darbo. Europos, tiksliau, e, dirba tik 18,8 procentai e, neįgalių moterų, daug mažiau nei neįgalių vyrų. Taip pat dauguma šių moterų yra vyresnio nei 60 metų amžiaus ir joms reikia ypatingos pagalbos siekiant pristaikyti prie e, skaitmeninės visuomenės ir su jos atsiradimu susijusių permainų. Taigi turime dėti e, tiek aktyviai, tiek pasyviai pastangas, kad tos moteris taip pat galėtų dalyvauti rinkimuose. Ispanijoje taip pat reikia pakeisti atitinkamus įstatymus, būtina užtikrinti, kad e, tos moteris e, nebūtų diskriminuojamos ir e, kad joms taip pat galiotų visos ES vertybės. Pirmiausiai, mums reikia spuškai prieinamos ir suprantama kalba parašytos informacijos apie tų moterų teisės. Lapšio 8 dieną komisija yra pareiškusi, kad uh, E, nori tą dieną paskelbti judumo diena Europoje, tai tikrai yra labai e, svarbus sprendimas, svarbu užtikrinti taip pat ir informacijos sklaidą visomis kalbomis arba tarkime e, gynekologiniai moterų tyrimai negalioms moteriams tai yra didžiulė problema, jos nėra tinkamai apsaugomos nuo smurto, būtina šius kliūtis pašalinti, įveikti, siekiant e, užtikrinti galimybę moteriams e, iš, išlysti iš tylos šešėlio, negalioms moteriams, nes e, kas trečia moteris turinti negalę E, yra e, lytiškai išnaudojama arba tapusi kitokio smurto auka, egzistuoja ir kitos diskriminacijos formas, pavyzdžiui, e, prievartinis neštumo nutraukimas, sterilizacija, nesudaromas galimybės įsivaikinti. Tokie yra svarbiausi su e, negaliu moterų problemomis susiję aspektai. Penktajame straipsnėje šios rezoliucijos kalbama apie būtinybę sustiprinti moterį su negale. Ta padarydami mes sustiprinsime visą žmoniją. Jeigu esi moteris ir dar neįgali moteris, kaip sako viena mano kolegė, e, tai susiduria su rimtomis problemomis. E, e, tačiau e, pirmiausiai moteris neįgalios yra žmonės ir joms neturi reikėti teisintis, kodėl jos tokios yra. Komisijos nariai teisin žodis. Ačiū pirmininkė, gerai parlamento nariai. Pagrindinės teisės, įtraukiantis augimas ir socialinis teisingumas yra šios komisijos darbo tvarkės šerdis. Mes daug dirbame, kad užtikrinime, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Noriu padėkoti ponės Taras Feragut ir moterų reikalų komitetui, kad šis klausimas buvo pateiktas dėl moterų su negale. Komisija ėmėsi svarbių teisėkoros iniciatyvų, siekiant paspartinti neįgalių asmenų dalyvavimą visuomenėje ir propaguojant lyčių lygybę. Pateiksiu du pavyzdžius. Europos e, prieinamumo aktas, kur, dėl kurio e, pirmoji skartimus sutarta, kad būtų panaikinos kliūtis e, gaunant pasakme, paslaugas ir produktus. Tai yra labai svarbu panaikinant kliūtis į skaitminį pasaulį. Taip pat komisija pateikė profesinio ir asmenio gyvenimo darimo paketą, kad palengvintų moterų gyvenimą, kai jos turi e, priežiūros atsakomybės. Taip pat norime mažinti atlyginimų ir pensijų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ir tikiuosi, kad trialogai duos rezultatų. Dabar atsakysiu jūsų užduotus tris klausimus. Kartu su visomis valstybėmis narėmis ES yra įsipareigojusi įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisų. Europos e, neįgalumo strategija yra svarbiausia strategija gyvendinant e, konvencijos nuostatas iki 20 metų. Tai yra platesnių pastangų dalis pagal 20 metų strategiją, siekiant sukurti išmanų, tvarų ir įtraukiantį augimą ES. Iš tikrųjų, ekonominis ir socialinis žmonių su negale dalyvavimas yra būtinas, kad pasiektume Europos 2020 strategijos tikslų. Komisija šiuo metu rengia vertinimą, kaip įgyvendinama e, neįgalumo strategija Europoje. Šis vertinimas apims įvairius neįgalumo aspektus, konkrečiai apimant moterų ir mergaičių su negale situaciją ir iššūkius kylančius e, dėl tarp sektorinio diskriminavimo. Ir žinoma, Mūsų pasirinkimo dalis yra konsultacijos su visais suinteresuotais, atsižvelgiant taip pat ir Europos parlamento nuomonę, kaip ir praėjusiu metu rezoliucija dėl e, e, Junktinių tautų komiteto baigiamųjų pastabų. Dėl disagreguotų duomenų. Patikimi duomenys yra būtinimi, būtini rengiant politiką, politikos atsaką. Komisija jau dabar e, renka e, duomenis suskirstytus pagal lytį, pagal Europos semestrą. Šie duomenys mums pateikia objektyvų pagrindą numatyti e, tarp sektorinį mm, diskriminavimą. Mūsų duomenys rodė, rodo, kad e, moteris su negale turi menkiau galimybių negu vyrai O švietimo skrityje mes pastebime, kad didesnė dalis e, berniukų su negale anksčiau palieka mokyklą negu mergaičių. E, dėmesys lyčių lygybei taip pat yra kreipiamas per išorės veiksmus. Mes teikime paramą šalims partneriams, kad būtų gerinamas duomenų surinkimas, suskirstytas pagal lytis ir negalę. Taip pat yra prievalė užbaigti lyčių analizę kiekvienam e, vystimosi projektui ar programai. Ir paskutinis klausimas, ką daro komisija, siekdama sudaryti neįgalioms moteriams galimybę balsuoti rinkimuose. Mano kolegija komisijos narė Jurova pateikė pareiškimą dėl žmonių su negale dalyvavimo e, rinkimuose Europos parlamento plenarinė sesija Liepos 5 dieną ir ji e, pristatė komisijos rekomendaciją pateiktą vasario mėnesį, kur kalbam apie keitimąsi geriausią patirtimį siekiant propaguoti, kaip užtikrinti, veiksmus užtikrinant e, teisę į rinkimus, įskaitant neįgaliųjų. Balandžio mėnesį surengėme dedikuotą sesiją šiai temai, traukėme valstybių narių ekspertų tinklą, e, kurie dirba rinkimų klausimais, o šią savaitę, 26-27 lapkričio, e, skiriame metinį kolokvimą pagrindiniams teisėms ir demokratijai Europos Sąjungoje, įskaitant plataus dalyvavimo propagavimą kaip sąlygos E, įtraukčiai demokratinėse visuomenėje. Ir pagaliau aš noriu paminėti, kad e, viešojo sektoriaus e, įstaigų tinklavečių prieinamumo temai padės siekti teikti viešųjų įstaigų informaciją, įskaitant užtikrinti dalyvavimą rinkimuose. Ačiū, pana pirminkė. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar pusantros minutės ponė Kozlevska Rajevič. E, panie przewodniczący pani komisarz szanowni państwo dėkoju pone pirmininke gerbiama komisare ponios ir ponai visų pirma norėčiau pasveikinti šios rezoliucijos autorius rezoliucijos dėl e, moterų su negale iš tiesų 46 milijonai moterų su negale yra europos sąjungoje ir 18 tik tai procentų iš jų turi darbą. Tai yra e, toks uždaras ratas ir man atrodo, kad e, tokia situacija yra netoleruotina. Kodėl tik tiek mažai e, neįgalių moterų dirba? ar dėl to, kad trūksta kažkokio reglamentavimo, dėl ko jos galėtų būti nepriklausomos. Man atrodo, kad čia mes kalbame ne vien, apie, ne vien apie e, pinigus, apie lėšas, mes kalbame apie žmogiško orumo trūkumą. Ir manau, kad pagal šitą rezoliuciją e, moteris galėtų būti e, daugiau nepriklausomos. E, mes turėtume patvirtinti Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją. Ir aš raginu komisiją bei valstybės nares e, visiškai pilnai taikyti vis, e, visus nuostatas dėl e, neįgalumo. Man atrodo, kad mes turime padaryti viską, kad tokios moteris galėtų geriau naudotis e, skaitmeninę ir medicinos pažangą, kad būtų užtikrintas jų orumas. Dėkoju. Dėkoju, ponia Kozlovskarajevič. Dabar ponia Blinkevičiūtė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Apie neįgalių žmonių teisės, jų tarpę neįgalių moterų teisės ir jų gyvenimo kokybės gerinimą turėtume kalbėti ir ieškoti sprendimų ne tik neįgaliųjų e, žmonių dienos išvakarėse, bet prie šio klausimo turime dirbti nuolatos kartu su komisija, valstybėm narėm, žinoma, įtraukiant ir neįgaliųjų visuomeninės organizacijas. Mes vis kalbame apie Europos socialinių teisių ramstį, apie Europos e, strategiją dėl negalės, bet dėja nesugebama sumažinti neįgaliųjų, ypač neįgalių moterų diskriminacijos. Niekaip nesugebame užtikrinti paprasčiausių dalykų, atrodo, šitiems žmonėms. Tai yra darbo, pajamų, įtraukimo į pilietinį ir politinį gyvenimą. Neįgaliųjų darbo, nedarbo lygis išlieka iš tikrųjų nepriimtinas. Dėl to jiems grėsia žymiai didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika. Be to neįgalios moteris susidarė su didesnėm kliūtim norėdamos patekti į darbo rinką o dėl to joms sunkiau gyventi įprastą ir nepriklausomą gyvenimą nes darbas yra ne tik pajamų šaltinis bet ir socialinės įtraukties priemonė padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene. neįgalių moterų darbas dažnai apmokamas nepakankamai o ką jau kalbėti apie jų senatvės pensijas sulaukus senatvės amžiaus. Dar viena problema yra ta, kad duomenų apie negalę turinčių moterų darbo pobūdį ir žimtumo situaciją apskritai yra nedaug, o neturint konkrečių duomenų suskirstytų pagalyti labai sunku spręsti diskriminacijos atvejus. Todėl, ponia komisarė, ragino visą komisiją nustatyti konkrečias priemonės minėtoms problemoms spręsti, užtikrinti pakankamą finansavimą per ES struktūrinius fondus. Ačiū. Dėkoju, ponė Blinkevičiūtė. Toliau ponė Višnevska. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. <clears throat> Būti jautriems neįgaliųjų poreikiams e, demonstruojamas tarptautinių neįgaliųjų, dien, tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse. Manau, kad tai yra veidmainavimas. Nes neįgaliųjų dieną mes kalbame apie šią temą Europos parlamente. E, tuo tarpu jiems reikia padėti, remti, e, dalyvauti švietime, naudotis kultūros pasiekimais. Galbūt reikėtų užduoti klausimą, kodėl tokių veiksmų mes imamės priebėgomis. Mes turėtume nuolat tuo rūpintis, tuomet neįgalėjai galėtų oriai gyventi. Labai gaila, kad e, šiame dokumente, ir aš kreipiuosi į kairę parlamento pusę, jūs įtraukėte tokius e, žodžius apie lytį. Manau, kad tai yra neteisinga. It's say ich. Dėkoju, kolegė Višnevska. A, jūs kit, e, kitoje vietoje sėdite, ponė Mets. Prašau, žodis jums. Vieti, danke, Herr Prezident. Vieti. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos, ar mes tikrai gerbėme Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių? Ne. Iki šiol e, žmonės su negale yra diskriminuojami, ypač neįgalios moteris, tiek švietimo, tiek užimtumo, e, tiek taip pat asmeninio gyvenimo srityje E, kiekvienas juk turi teisę būti laimingas, kiekvienas turi e, teisę gyventi e, tokį gyvenimą, kokį jis pats nori, kur seksualumas nėra tabu. Vis, kiekvienas gali gyventi savo seksualinį gyvenimą ir tokį gyvenimą, kuriame jis gali pasakyti ne, jeigu tai tikrai reiškia ne. Taip pat kiekvienas turi teisę kurti šeimą, gyventi su partneriu ar partnerė. Ir būtent E, šiame kontekste mes turėtume padėti moterims su negale. Gerbiami kolegos, mes čia kalbame ne apie užuojautą, mes turime kalbėti apie pagrindinę žmogaus teisę. Dėkoju kolegė Mets, toliau e, kolega Pimenta Lopes. Dėkoju ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turi prisijimti atsakomybę, e, kad būtų pagerinta e, žmonių su negale situacija. Dabar jų socialinė ir ekonominė padėtis tik pablogėja, ypač moterų. Valstybės narės iš savo biudžeto neskiria pakankamai lėšų e, tam, kad padėtų žmonėms su negale tiek medicininė, tiek socialinė prasme. Ir mes matome, kiek e, ko, kokių dalykų neturi ar negali gauti žmonės su negale. Ir, e, pavyzdžiui, lygybės trūksta ir e, užimtumo srityje. E, pavyzdžiui, viešos, e, e, viešose mokyklose, valstybinėse mokyklose net nėra pakankamai lėšų ar net pakankamai pedagogų, kurie galėtų e, rūpintis žmonėmis su negale, kurie galėtų integruoti. E, vaikus su negale. Pavyzdžiui, neįgalieji negali dalyvauti e, fizinio lavinimo pamokose, nes tam trūksta lėšų. Dėkoju kolega Pimenta Lopės, toliau ponia Šoidrova. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. E, užtikrinti vienodas sąlygas vyra, moteriams su negale, ar tai švietimo srityje, ar sveikatos priežiūros srityje, ar darbe, turėtų būti uh, tiesiog faktas. Tačiau kai kuriuose srityse to nėra. Dažnai moteris su negale susiduria su problemomis e, siekdamos sveikatos priežiūros paslaugų, joms sunku gauti kitas paslaugas. Jos susiduria su įvairialypiu smartu. Rezoliucijos projekte e, išvardyta įvairiausių iššūkių, svarbių iššūkių. E, reikia siekti gerinti tokių moterų padėtį. Į šias problemas atkreipiamas dėmesys ir tikiuosi, kad tai bus valstybėms narėms impulsas e, siekti užtikrinti geresnės kokybės paslaugas. Tačiau turiu paminėti, kad yra dalykų, su kuriais aš nesuniku. Pavyzdžiui, yra pateikta rekomendacija patvirtinti Stambulo konvenciją ir įtraukti seksualinės ir reproducinės sveikatos klausimų sprendimą transseksualiams asmenims. Manau, kad šie iššūkiai e, neturi vietos šioje rezoliucijoje ir aš negalėsiu jai pritarti dėl to. Dėkoju, ponė Šoidrova. Toliau kolegė Benifei. Kolegos nėra, tuomet pradedame pasisakymus pagal prašau žodžio e, procedūrą. Pirmasis kalbės kolega Kristofer. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų šioje diskusijoje apie moterių su negale situaciją atrodo, kad tai yra e, svarbiausia problema Europos Sąjungai. Moterys, kurios turi negalę, susidarė ne tik su diskriminacija. E, šios problemos susijusios su visomis moterimis. Aš manau, kad ES turi būti pirmaujančiose gretose šiame mūšyje, kad užtikrinant, kad nebūtų jokios diskriminacijos lyties pagrindų. Lyčių lygybė turi būti svarbiausias principas visoms politikoms sritims. Nepakanka deklaracijų ir žodžių. Mums reikia veiksmų. Komisija turi įsipareigoti, kad bus siekiama iki galo gyveninti lyčių lygybės teisės aktus, o jeigu valstybės naras to nepadaro, šį principą pažeidžia, turės sumokėti. Tik tai tokiu būdu užtikrinsime tikrą lyčių lygybę. Dėkoju kolegai Kristoforu, toliau kolegė Stevens. Dank u voorzitter, collega's. Ale... Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, pirmiausiai noriu padėkoti už šios rezoliucijos projektą, atkreipiant dėmesį į moterų su negale padėtį. Moteris su negale dažnai e, susiduria su įvairialypė diskriminacija dėl e, lyties ir dėl e, turimos negalios, todėl yra dažnai lytiškai išnaudojamos, patiria lytinį smurtą. Jos nepakankamai yra atstovaujamas tiek darbo rinkoje, tiek e, politikoje ir e, e <clears throat> kenčia nuo socialinės e, atskirties komisija e, savo neįgalumo strategijoje nuo 20-40 metų ketina spręsti diskriminacijos problemas daug rimčiau būtina žodžius paversti darbais ir užtikrinti vienodas moterų su negale teisės. Ačiū kolegai Stevens, paskutinė kalbėt, paskutinis kalbėtojas pagal pasidūrą, prašau žodžio, kolega Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šitos diskusijos parodė, kad iki šiol dar egzistuoja moterų ir mot, ypač moterų su negale diskriminavimas, apie tai net neverta daug kalbėti. E, gruodžio trečioji diena yra žmonių su negale diena ir aš džiaugiuosi, kad mes naudodamėsi šią progą diskutuojame šią temą, tačiau mes turime imtis e, konkrečių priemonių. Aš dažnai pasakydamas Europos parlamente e, pabrėžiau, kad mes turime patvirtinti ir įgyvendinti Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją ir turime e, užkirsti kelią moterų su negale diskriminavimui. E, jos iki šiol turi sunkumų, kalbant apie prieigą prie e, darbo. E, ypač Graikijoje jų diskriminavimas yra didžiulis. Ir pagal atitinkamus memorandumus buvo sumažinta parama žmonėms su negale ir dabar yra pats laikas kažką daryti šioje srityje. Dėkoju kolega Marijas, baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar ponė Tyson. Thank you. You, Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ši diskusija rodo, parodė dar kartą, koks svarbu šis strategiškai laikys požiūris e, skirtas konkretiems e, lyčių lygybės ir negalumo klausimais. Aš noriu paminėti, kad lyčių lygybė, vienodos galimybės ir žmonių su negaliai įtrauktis yra tarptų principų, kuriais parisas Europos socialinius ramstis, kuris buvo bendrai paskelbtas prieš metus trijų Europos Sąjungos politinių institucijų. Nėra abejonių, kad Europos parlamento įnašas per pastarosius metus pasitarnaus apmąstymais apie ateities Europos neįgalumo politikos formą ir turinį. Komisija įsipareigojusi taip pat įtraukti žmonės su negale ir jų atstovus, atstovaujančias organizacijas iš šios apmąstymus. Aš kliausiuosi Europos parlamento įnašų ir valstybinarių įnašų, kad jie būtų mūsų stiprus sąjungai, sąjungai gyvendinant Junktinių tautų konvenciją dėl asmenų su negale įgyvendinimą praktikoje. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju, ponia komisarė. Diskusijos šią temą baigtos buvo pateikta rezoliucija B8 0418, tai yra 2018 metų rezoliucija, balsuosime dėl jos šiandien. So, ich unterbreche Dabar darome pertrauką iki balsavimo pradžios.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

Labas. Gerbiami kolegos, pradėsime darbą. Jeigu norim laiku baigti, turim laiku pradėti. Kol įsikūrėte savo darbo vietose, noriu pasakyti, kad mums tenka garbė ir malonumas priimti Mažyliso delegaciją. Jai vadovauja Šarį Kraimsodą delegacija atvyko į Briuselį dalyvauti septintojoje parlamentinio bendradarbiavimo sesijoje tarp Tadžikistano ir Europos parlamento. Mums džiugu čia matyti tuos svečius, šis sutikimas sutvirtins mūsų bendradarbiavimą tarp mūsų abiejų institucijų. Mes tuo parodome, kad turime bendrą siekį skatinti žmogaus teisų įgyvendinimą ir gyventi teisinės valstybės principus. Ir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 Ši problema išspręsta. Pone Ward, jūs atrodo turite problemų dėl vertimo, regisi, taip? No. Ne. Madame Ward. Pone Ward. Yes. Yeah, okay. Thank you very much. Ačiū. Kolegos, kadangi šiandien Du Nobelio premijos laureatai kreipsis e, vienas po kito, kadangi ES pati 12 metais laimėjo taikos apdovanojimą. Aš norėčiau Jūs informuoti, kad vakar, 28 lapkričio dieną, minėjome 7-ąjį Briuselio deklaracijos jubiliejų. Įsipareigojimas taikai. Dokumentas buvo pasirašytas čia parlamente, globojant Džianiui Pitelai kuris tuo metu buvo pirmasis vicepirmininkas. Tas įsipareigojimas ragina imtis veiksmų, kuriais būtų galima skatinti taiką, universaliausia žodžio prasme, remiantis tuo, kad kiekvienas asmuo yra reikšmingas. Jį įkvėpė universaliosios žmogaus orumo idėjos, laisvės, lygybės idėjos ir taip pat solidarumo idėjos, kurios yra numatytos pagrindinių teisų hartijos preambulėje. Ir visa tai dar kartą buvo įtvirtinta 2009 metais Lisabono sutartyje. Taigi, gerbėmieji, nepamirškime, kad ES yra ir visuomet bus taikos projektas. Pereikime prie balsavimo ir padarykime tai iš karto. Pono Daltono pranešimą turime dėl Euro 5 taikymo, dėl dviračių, e, dviračių ir keturačių transporto priemonių vartojimui. Tai yra vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Ar visi spėjom atsisėsti? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ponios Geringer de Otenberg pranešimas. Vėl vardinis balsavimas dėl prekybos tam tikromis e, prekėmis, kurios galėtų būti naudomos mirties bausmė vykdyti, kankinimo ar kitokiam žiūriam elgesiu ir baudimui. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Periname prie ponos daly pranešimo. Pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas numatytas tarybos sprendimų e, ir gyvendinimui paremti. Vėlgi, vardinis balsavimas, kviečiu visus pradėti balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Manau, kad ponė Daly norėjo tarti žodį, prašau. Labai trumpai. Grazie, Chair. Um, Filfatta bazė tal-artikolo 9. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie 95 penkto straipsnio ketvirtą taisyklę turėtumėme šį dokumentą susitikti komitetui ir padėti dėrybos. Ačiū. Balsuojame, kas pritarė, kad būtų gražintas komitetui dokumentas, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi, e, kompetentingam komitetus gražinimas komitet, e, komitetą bus dokumentas gražinimas. Pono Davido Martino pranešimas, samo prisijungimas prie ES ir Ramio vandeninių valstybių laikytojų partnerystės sustarimo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Liuvatiklių. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pono Gualtieri pranešimas Europos centrinio banko priežiūros valdybos pirmininkos skirimas. Tai yra slaptas balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pono Andrija, Andrija kandidatūra to būdu yra patvirtinta. Dabar pereina prie kolegės Guotės Valrubėl pranešimo dėl prisitaikymo prie globalizacijos fondo. Atika Publishing balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta reikiamą balsų daugumą. Ponios Fajon pranešimas dėl laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo. Turime visą eilę kompetentingo komiteto pakeitimų, kas už visus šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. Ta pati balsų dauguma patvirtinta. Aštuntasis už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Keturiasdešimtasis už. Gerai, pasitikrinkim dėl 13, sako pirmininkė, balsuokime. Baigime. Patvirtinta. 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 46. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 50. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime dėl 50. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 20 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 21 D, kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Sakyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 51 atkrenta, 22D ir 52D. Kas už? Kas prieš? Kas sulaikė patvirtinta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigėme. Patvirtinta. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Taip pat dėl 25 dabar balsuome kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 26 pakeitimas vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 56 CP1 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 CP3. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 28D, 57D. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 56 CP4. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 58D. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 56 CP5, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta, 30. Už, prieš, susilaikė, nėra aišku, persvara nedidelė, tad balsuokime elektroniniu būdu dėl 30 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 59 D. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 31 už prieš susilaikė. Atmesta. 56. Norite, kad pasitikrintumėm dėl jo? Dėl 31. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. Baigiame. Patvirtinta. Dėl 56 CP6 balsuojame kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 32 Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 33 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60 kas už. CP3 dabar. Balsuojame 60 CP3 kas už. Kas prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Balsuojame dėl 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 61-71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 38 D. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turiu abejonę, nėra aišku iki galo, todėl balsuokime elektroniškai. Baigiame. Patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 63. Už prieš. Susilaikė. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 64 pakeitimo. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 44 vardinis balsavimas. Balsuokime. Patvirtinta. 45 ir 66. Dėl abiejų kartų balsuojame. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 47. Už. Prieš. Atleiskite, sako pirmininkė, pamiršau vieną pakeitimą. Reik, turėtume balsuoti dėl 68 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 47 pakeitimas dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 69 kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl trečiojo pakeitimo. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Partinis balsavimas dėl penktojo. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis vardinis balsavimas. Patvirtinta. Vardinių, vardinis balsavimas dėl septintojo. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti patvirtinta. 15 pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas, kviečiu balsuoti. Atleiskite dar kartą, sako pirmininkė, turėtume balsuoti dėl 14 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime, nes persvara balsų nedidelė dėl 14 pakeitimo. Baigėme. Patvirtinta. 15 pakeitimas dabar vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl Europos komisijos siūlymo. Pradedam balsuoti. Liuvateklių. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pone Fajon, žodis jums. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti, kad šis klausimas būtų sugražintas komitetui, kad būtų galima pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 59 darbo tvarkos taisyklę. Šį pranešios e, siūlymą tikiu balsavimą, kas už, kas prieš susilaikę. Patikrinsime. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. E, dokumentas sugrįžta į komitetą. sveikinimai ir iš karto paviname prie ponios Tapardėl pranešimo dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių. Balsuojame vardiniu būdu dėl trečiojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. E, Baigiame šį pirmojo svarstymo etapą. Dėl šio pranešimo toliau. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl natrio dichromato. Kas už rezoliuciją? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau. E, dokumentas dėl KUMEK skandalo, finan, finansinio nusikalstamumo ir dabartinės teisinės sistemos spragos. Pakeitimai 46, teikiu balsavimą, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau, ketvirtas pakeitimas, kas už, nieko nebesimato, kas už Kas prieš? Susilaikė? Dabar aiškiau, bet teks patikrinti. Balsuojame dėl, ket, dėl ketvirtojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vardinių balsavimų dėl šeštojo pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Taip pat vardiniu balsavimu dėl 16 pakeitimo prašau balsuoti. Kliulivats. Baigiame balsuoti. Pritarta. Keliant rankas dėl 17, kas už? Prieš. Susilaikę atmestas. 18 už, prieš, susilaikė, atmestas. 19 už, prieš, susilaikė, atmestas. 20 už, prieš, susilaikė, atmestas. 21, 48 ir 71 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas man atrodo, atmestas, bet patikrinsime. Balsuojame dėl šių trijų pakeitimų e, elektroninių balsavimų. Sliuvatiklių. Baigiame balsuoti. Atmesti. 22 ir 72 dėl jų kartu kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmestas. Todėl balsuojame dėl 49, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. Dėl 49. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 pakilimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 50 ir 73 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 52 ir 75 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname dėl šių dviejų pakeitimų. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pa, pritarta. 53 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 54 kas už. Norite, kad patikrintume 53. Niekas nekėlė rankų. Tikriname 53. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 25. Už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Vardinių balsavimų dėl 26. Prašau balsuoti. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. Pritarta. 27 už, prieš, susilaikę, atmestas. 28 už, prieš, susilaikę, atmestas. 30, 55 ir 77 atsiimti, todėl dabar 76 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 29 už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas punktas, pridadinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 33 už, prieš susilaikė atmestas. 31, 57, 79 dėl visų kartų kas už, kas prieš susilaikė atmesti. Vardinių balsavimų dėl 58, norite, kad patikrintume dėl 31, 57 ir 29 balsuojame elektroniškai, kad patikrintume. Baigėme balsuoti. Atmesti. Balsuojame dėl 58 ir 80 vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Liuvatiklių. Baigiame balsuoti. Pritarta. 78 toliau. Keliat rankas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 7 D kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vardiniu balsavimu dėl 34. Prašau balsuoti. Liuvotiklių. Baigėme balsuoti. Atmestas. Vardiniu balsavimu dėl 35. Mhm, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Balsuojame dėl 36 ir 61 drauge. Keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesti. 60 ir 82 taip pat kartu kas už, kas prieš, susilaikė, atmesti. 62 už, prieš, susilaikė, atmest, atmestas. 63 už, prieš, susilaikė, atmestas. 81 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 83 už, prieš, susilaikė, atmestas. 84 kas už, kas prieš, susilaikė, abejoju, todėl patikrinsime elektroniškai. Prašau balsuoti. Liuvatiklių. Ba baigėme balsuoti. Pritarta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 38. Už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. Pirmas pakeitimas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 39. Už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 40. Už? Prieš? susilaikė pritarta. 41 už, prieš susilaikė pritarta. 8, 42, 64 kartukas už, kas prieš susilaikė atmesti. 9, 43, 65 kartukas už, kas prieš susilaikė atmesti. 44 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Ant vardiniu balsavimu dėl antro D. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dešimtas. Keliant rankas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Vardinių balsavimų dėl 11. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. vienodai balsai pasiskirsti, todėl atmestas. 66. Keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 67. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias D. Kas už, kas prieš, susilaikė. Abejoju, todėl tikriname dėl trečio D. Prašau balsuoti. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. Pritarta. Todėl vardiniu balsavimu toliau dėl 12. Prašau balsuoti. Vote sur le 12. Le vote est ouvert. Ah, ça y est. <laughs> le vote est clos. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojame dėl 13 ir 68 kartu. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesti. 1469, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. Vardinių balsavimų dėl 15. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikę Rezoliucijai pritarta. Euh, Dabar pereisime prie balsavimo dėl Vokietijos vaikų jaunimo socialinės rūpybos tarnybos jungiant vaidmens sprendžiant tarp valstybinių šeimos ginčius. Penktas pakeitimas. Partinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Periname dėl, pirm... dėl balsavimo dėl pirminio teksto. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Pirminio teksto. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie šešto pakeitimo. Vėlgi, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Vartinis balsavimas dėl septintojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Balsuojame dėl 19 pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame vardinių balsavimų dėl 8 D. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame vardinių balsavimų dėl devintojo. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl devintojo. Ne, 23 dabar pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dabar devinto punkto pirminis tekstas dvi dalys, vardinių balsavimo pirmoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl dešimtojo pakeitimo, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Taigi balsuojame dėl dešimtojo punkto pirminio teksto vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl 11 punkto pirminio teksto 3 dalys. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 12 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmet, patvirtinta. 13 punktas, pirminis tekstas, varnis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 14 punkto pirminio teksto pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. patvirtinta. Antroji dalis, varnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 15 punktas, varnis balsavimas, e, atsiprašau, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Varnis balsavimas dėl 13 D, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame dėl 14 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Nėra aišku. Reikia tikrinti. Prašau, balsuojame dėl 14 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame vardinių balsavimų dėl 15D. Prašau balsuoti. Prašau balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuojame keliant rankas dėl 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Tikriname. Tikriname 16 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 22 punkto pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuojam. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 23 punkto pirminio teksto, prašau. Balsavimas baigiamas. Dabar baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl 20-ojo. Keliant rankas, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Nėra aišku, balsuojame dėl 20-ojo pakeitimo elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirminis tekstas, nurodomoji 13 dalis, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku. Balsuojame dėl antrosios dalies elektroniškai. Balsavimas baigiamas. tikrai buvo labai neaišku. Patvirtinta. Kalbu apie pirminį tekstą. Jeigu kalbame dėl pirminio teksto ir vienodai pasiskirsto balsai, patvirtinta. Bet vis tiek buvo labai neaišku. Dabar balsuojame dėl A konstatuojamosios dalies. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikę Vėlgi nėra aišku, balsuojame dėl antrosios dalies elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Vardinių balsavimų dėl pirmojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Mm. <clears throat> Patvirtinta. C konstatuojamo dalis, 3, 4 dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis, Vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Balsuojam varnių balsavimu. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar keliant rankas dėl 21 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Dabar periname prie E konsultuojamosios dalios, pirminis tekstas, dvi dalys, pirmoji dalis, pradinis balsavimas, prašau. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, pradinis balsavimas, prašau. E konsultuojamoji dalis. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vardinis balsavimas dėl F konstatuojamosios dalies. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie 17 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. 17 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie antrojo pakeitimo, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame vardinių balsavimų dėl 3D pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl ketvirtojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta ir galiausiai balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimo. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pone Vikstram nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėl vedimo tvarkos norėčiau pasakyti. Mėly kolegos, aš norėčiau paprašyti, kad peticijų komiteto rezoliucijoje nefiguruotų mano pavardė dėl jugentam. Tas tekstas, dėl kurio ką tik balsavome, nėra tas tekstas, kurį aš pasiūliau, jis buvo pakeistas balsuojant komitete iš esmės ir dėl to aš norėčiau, kad mano pavardė būtų išbraukta. Tai nėra mano tekstas ir neturėtų mano pavardė ten figuruoti. Dėkoju. Žinoma, būtinai mes išimsime jūsų pavardę. Dabar periname prie Lange ir Riubich pranešimo dėl PPO. Balsuojame vardiniu balsavimu dėl visos rezoliucijos. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar periname prie pono Makalisterio pranešimo 18 metų ataskaita dėl Serbijos. Septintas punktas, dvi dalys, keliant rankas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo, kas už. Kas prieš susilaikę, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas ir trečias pakeitimas kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Aštuntas pakeitimas, prašau. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Periname prie ketvirtojo pakeitimo. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir dabar balsuojame vardinių balsavimų dėl visos rezoliucijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereisime prie Šoltas pranešimo 18 metų ataskaita dėl Kosovo. Ketvirtas punktas, priminis tekstas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas keliant rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antras pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku. Tikriname antrąjį pakeitimą. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl 12 punkto pirminio teksto, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl 33 punkto. Vardinės balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl 42 punkto. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ir dabar partinių balsavimų dėl visos rezoliucijos. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie pono Vaigal pranešimo dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vardinių balsavimų dėl pirmojo ir antrojo pakeitimų. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Keliant rankas balsuojame dėl 14 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 15. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Balsuojame dėl pirminio teksto. Kas už? kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 16D pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 17, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vardinis balsavimas dėl penktojo pakeitimo, prašau. Balsuojame dėl penktojo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Keliant rankas dėl ketvirtojo, kas už, prieš. Kas už dar kartą ketvirtąjį pakeitimą? O, kitas reikalas, kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Pirminis 57 teksto e, variantas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Antroji dalis, Patvirtinta, sako pirmininkė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Abejoju, tikriname šeštai, šeštai pakeitimą, prašau. Šeštasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. A konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirminis F konstatuojamosios dalies tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašau. Liuvotiklių. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie pono Fleckensteino pranešimo 18 metų ataskaita dėl Albanijos. Pirmas Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Ponas Fleckensteinas nori pasiūlyti žodinį pakeitimą, prašau. Pone pirmininkė, mes norime pasiūlyti žodinį pakeitimą 21a moterys gyvenančios e, kaimo vietovėse, ir Romų ir Čigonų moterys ir toliau negauna visokiojopos e, viso, viso, visokiojopų sveikatos e, reprodukcinės sveikatos paslaugų ir dažnai jos nėra informuotos apie tai, kad tokios paslaugos yra prieinamos. Reikalauja, kad Albanijos valdžios institucijos teiktų daugiau informacijos apie tokias paslaugas ir pasirūpintų, kad jos būtų prieinamos, įperkamos ir kokybiškos. Dėkoju. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Jeigu prieštaraujate, turite atsistoti. Nematau tiek žmonių. Atsistosiu, taigi balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Man atrodo. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie Jotkalnijos pranešimo, pono Tanoko pranešimas, penktas pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas D, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Ketvirtas pakeitimas, prašau. Balsavimas veikiamas. Patvirtinta. Septintas D. Pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmas. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Antras. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Trečias D. Pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikę Atmesta. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašau. Balsavimas baigiamas. C'est adopté. On passe au rapport de monsieur. Patvirtinta pono Kan pranešimas. Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Prašau. Le vote est clos. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis vardinės balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Balsuojame dėl dešimtos nurodomosios dalies. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas, trys dalys. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, svarnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, taip pat, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. J konstatuojama dalis, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. L konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. N konstatuojamoji dalis, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Varnis balsavimas dėl visos rekomendacijos, prašau balsuoti. Liuvote kliū. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir paskutinis balsavimas - neįgalių moterų padėtis. Esame sulaukę moterų reikalų komiteto posėdį, perinam e, pos, iš posėdžio rekomendacijas, dėl balsavimo balsuojame ketvirtas paragrafas, už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas dėl to paties paragrafo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 paragrafas, keturios dalys. Pirmoji. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta ketvirtoji dalis varnis balsavimas. Taip pat balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintas pakeitimas, taip pat varnis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tai originalus tekstas, 19 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Baigiame. Patvirtinta. 20 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 24 paragrafas. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Originalus tekstas 26 paragrafas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Balsuokime vardiniu būdu, nes abejoju dėl rezultato. Baigėme balsuoti. Atmesta. 28 paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 paragrafas, pirma dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 30 paragrafas, 3 dalis, pirmoji dabar, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 45 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas po konstatuojamos dalies C. Balsuokime vardiniu būdu. Baigime balsuoti. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dėl pirmosios dalies antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. H konstituojami dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmest antroji dalis už. Atkrenta lyg tai antroji dalis. Gerai, sako pirmininkė. Tai tuomet balsuosime dėl L konstatuomosios dalies. E, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtina antroji dalis vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Man atrodo, kad reikia balsuoti dėl, dėl originalaus teksto. Taip, turime balsuoti. Grįžtame prie H konstatuojamosios dalies originalaus teksto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkime, jeigu pageidaujate, kolegos. H konstatuojamoji dalis, originalus tekstas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. M konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vardiniu būdu balsuome dėl ketvirto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Vardinių būdų. Baigime. Patvirtinta. V konstatuojamoji dalis ir pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl šešto pakeitimo. Baigėme. Patvirtinta. Dabar balsuojama dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Ačiū gerbiami kolegos. Okay. Thank you so much. Merci Lilia. Oké, okay, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégák. Ezennel megkezdjük a szavazat. Ja, meli kolegos, prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Jeigu išeidinėjate iš salės, darykite tai tyliai, nes balsavimo motyvai turi būti užbaigti iki 13.30. Papyrus und auch. Nee, doch. Ich dachte, das ist Jerusalem. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave the room in a quiet. Kolegos, prašyčiau jūsų išeidinėti tyliai, kad galėtume pradėti balsavimo motyvo aiškinimus. Noriu informuoti jūs kad dėl to, jog yra daug norinčių paaiškinti balsavimo motyvus, vėliausiai posėdį turime baigti 13.30. Colleagues, please leave the room quietly. Kolegos, dar kartą prašau išeidinėti iš salės tyliai. a mostani szóbeli szavazatindoklásokból kimaradó felszólalásokat kérem írásban benyújtani. Kai kurie kalbėtojai e, bevelyje savo motyvų paaiškinimą įteikti raštu. Siūlau taip ir padaryti jiems. Taigi prasidės balsavimo motyvų paaiškinimai. Ačiū kolegos už ramybę. Ir Pirmasis pranešimą, dėl kurio išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimą, tai Kumek skandalas, finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos. Žodis ponui Zdrojevski vienai minutiai, prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šią rezoliuciją, labai svarbu įvardyti šalį, kurioje iškilo tokia sudėtinga piknaudžiavimo mokesčių sistema problema ir ta šalis yra Vokietija. Labai liūdna, kad šioje šalyje yra tiek daug sprag, spragų mokesčių sistemoje ir kad tokie įvykiai galėjo nutikti. Išda šalies prarado 55 milijardus eurų išdai, e, beveik 12 ES valstybių narių prarado tiek lėšų dėl e, nesažiningų teisininkų ir bankų darbuotojų. Jeigu tie pinigai nebūtų prarasti, pavyzdžiui, būtų galima finansuoti visus Bundesvero poreikius. Būtina pakeisti teisinę sistemą, kad tai ateitie nepasikartotų. Taip pat e, turime elgtis taip, kaip ragino daryti ponas Rosati. Ačiū toliau žodis poniai Monikai Makovei vienai minutiai. Ačiū. CumEx skandalas dar kartą parodė, kad kai valdžia nesigilina, e, tyrimais užsimanti žurnalistai atskleidžia tiesą. Būtent žurnalistai atskleidė, kaip 55 milijardai eurų buvo pavokti iš sąžiningai mokesčius mokančių žmonių. Vokietijai prireikė dešimties metų pakeisti įstatymus ir susigražinti ir, ir iškirsti kelią nesažiningam e, mokesčių dividendui išsieškojimui. E, Prancūzija ir kitos šalis susiduria su ta pačia problema, tačiau e, kitose šalise valdžia neįveikė sudėtingų procedūrų, biurokratijos ir todėl tie, kurie iš mūsų vagė, lieka nenubausti. Kumek skandalas yra didžiausias sukčiavimo atvejas ES istorijoje ir jis įrodo, kad mums tikrai reikia tvirto, ryštingo europinio atsakymo, kurį reikėjo pateikti vakar, kad, tokie, kad tokioms vagystėms būtų užkirtas, užkirstas kelias. Ačiū. Toliau AKR frakcijos vardu ponas, ponė Ruohonen Lerner. Ačiū pirmininkė. ES valstybės narės nukentėjo dėl sukčiavimų su dividendais prarasta bent, prarasti bent 55 milijardai eurų. Šis skan, šį skandalą atskleidė E, tyrimų užsijimantis žurnalistai, nes valdžia nepaskleidė informacijos apie šį skandalą. Tai e, dar kartą atskleidžia ir karuselinio e, sukčiavimo problemą. Hanna Berger dirbo bankė ir padėjo atskleisti šią informaciją. Anot daugelio šaltinių e, tokie metodai buvo e, teisėti ir žmonės e, atsimdavo dividendus e, už mokesčius, netgi tai, keletą kartų, netgi tais atvejais, kai, mo, atvejais, kai mokesčiai nebuvo iš viso sumokami. Tai e, mokesčių vengimas ir agresyvus mokesčių planavimas. Aš tik visą galvą balsavau šią rezoliuciją. Ačiū toliau ponas Šonkeli. Kumeks mokestinio sukčiavimo schema ES e šalims kainavo, kaip atskleista, 55 milijardus eurų, didžiulę pinigų sumą pasitelkta sudėtingomis schemomis, e, nesiekiant jok, vykdyti jokios veiklos, o tik tai e, susi, iš, išgauti šiuos pinigus tai reiškia mokesčių mokėtojų vagystę. Vyko pinigų plovimas sukčiaujant mokesčių srityje. Komek skandalas atskleidė, kad yra spragų užtikrinant veiksmingą našų gyvendinimą ir valstybių narių atsakingų administracijų bendradarbiavimą. Šis skandalas sukėlė pasipiktinimą Europoje. Reikia e, skubių koordinuojamų veiksmų ES mastu. Tokio masto, su tokio masto sukčiajimo operacijomis būtina kovoti ir reikia sugriežtinti galiojančius įstatymus. Ačiū. Toliau ponas Hanan, vakar frakcijos vardu. Pone vicepirmininkė, galima teikti, kad kai skandalas buvo atskleistas, viskas pradėjo veikti, žurnalistai atliko savo darbą, teisės aktai pakeisti. Tačiau man suku suvokti, kodėl mes visi likę Dabar čia reiškiame nuomonės dėl Vokietijos vidaus reikalo. Vokietija nėra žlugusi valstybė, tos šalies įstatymų viršenybės situacija yra nepriekaištinga ir e, tarnybo, šalies tarnybos veikia laikydamos e, galiojančių taisyklių. Man atrodo, kad parlamentas E, yra apsėstas e, bandymų aiškinti tokius atvejus. Reikėtų kalbėti apie tai, kaip to išvengti, o ne konkuruoti šiais atvejais. Bet ar aš vienintelis šiame parlamente jaučiuosi keistai, kuomet visi riekiame apie mokesčių vengimą. Visi Europos parlamento nariai, kurie ne. ne privalo mokėti nacionalinių pajamų mokesčių ir atleisti nuo to mokesčio. Ačiū. Toliau pasiaiškinimai dėl balsavimo, dėl motyvų, dėl kitos rezoliucijos, dėl e, jaunimo socialinės rūpybos tarnybos Vokietijoje vaidmens. Ponas Marijas pirmasis, prašau. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Vokietijos jaunimo socialinės rūpybos tarnybos Jugendamt vaidmuo buvo svarbus pastaraisiais metais ir mes iš tiesų gavome labai daug nusiskundimų peticijų komitete. Tas vaidmuo tikrai buvo pervertintas ir matome, kad kalbame apie, pavyzdžiui, Graikijos, Prancūzijos piliečius, Kroatijos piliečius, e, taip pat Lenkijos piliečius, kurie susidūrė su šia tarnyba. Ir jungiant damt, matyt, galvoja, kad jeigu vienas iš vaiko tėvų yra vokietis, tai ir vaikas privalo likti su savo vokiečiu vienu iš tėvų. Ir tokia yra administracinė praktika, jungiantamt įtakoja šeimos teisę ir diskriminuoja visus, kurie nėra vokiečiai. Dėkoju, ponas Jurek Marek. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Vokietijos jaunimo socialinės rūpybos tarnybos vaidmuo tikrai mums nėra priimtinas ir mes jau eilę metų susidurėme su problemomis, ypač ištokos atveju. Gerai, kad parlamentas ėmėsi šio klausimo, mes privalome visuomet prisiminti, kad žmogaus teisės siejamos su religija, švietimu, tapatybė ir politikų teisė kovoti už valdžią yra jau antrinė privilegija. Taigi, aš manau, kad mes dabar gal atviriau įvertinsime liberalių įstatymų vaidmenį. Ir gal tada žmonės jausis saugiau. Dėkoju. Ačiū, ponia Uršula Krupa. Dėkoju. Aš balsavau už šį pranešimą, nes atkreipiamas dėmesys į tai, kad tėvai ne vokiečiai susiduria su diskriminacija Vokietijoje. Iš tokios atveju ir tokiu būdu vaikas atimamas iš kito iš tėvų. Tokia praktika labai dažnai pasitaiko ir kitose šalise, kaip kad Niderlandai, tokiu būdu pažydinėjama žmogaus teisų hartija, kur yra sakoma, kad vaikas turi teisę palaikyti artimus ryšius abiejais iš tėvų, nebent tai prieštarauja geriausiam vaiko interesui. Peticijų komitete mes gavome įrodymų, rodančių, kad vaikų ir tėvų teisės pažeidinėjamos. Pavyzdžiui, tėvams negalima su vaiku kalbėti savo gimtają kalbą. Tai reiškia, kad yra vaikai ir tėvai germanifikuojami. Taigi, blogiausiu atveju vaikai gali neišgyventi netgi atskirti nuo savo motinų. Taigi labai svarbu buvo šiuo atveju įsikišti. Ponas Hots. Ačiū. Pone pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją. Tai yra labai kontroversiška tema. Yra labai daug gauta peticijų Europos parlamente susijusių su šia problema ir mes turime vertinti viską realiai, su kokia drama susiduria vaikai, mes turime pamiršti bet kokį politinį korektiškumą čia. Nes Lenkijos asociacija, kuri buvo įsteigta konkrečiai šiam tikslui, teigia, kad 2016 metais Jugendamt 77 tūkstančiai vaikų buvo atimti iš savo e, tėvų ir buvo atskirti nuo tėvų daugybę metų. Negalėjo su jais susitikti, kalbėti savo gimtają kalbą. Prieš keliarius metus peticijų komitetas šiame parlamente taip pat irgi priemė labai kritinį uh, kritišką pranešimą Jugendamt atveju, bet nebuvo jokios reakcijos, visiškai nebuvo į tai atsižvelgta. Taigi tikrai atėjo laikas šiai tarnybai Vokietijoje veikti pagal vienąją taisyklę - geriausias vaiko interesas ir šeimos apsauga. Ačiū, pana Šonkelį. Ačiū, pirmininkė. Peticijų komitetas atliko puikų darbą. Aš irgi pats buvau įsitraukęs į tą darbą. Ir tikrai sureagavome į tas gautas peticijas. Aš visiškai sutinku su tuo, kad tėvai privalo turėti teisę bendrauti savo vaikais gimtają kalbą. Tuo pat metu aš ir mano frakcija balsavome prieš pranešimą dėl to, kad tai yra to šalies reikalas. Ir valstybė narė privalo pati išspręsti šią problemą. Peticijų komitetas gavo peticijų ir iš, kitų trijų, iš trijų kitų šalių, taigi mes turime gal apspręsti, svarstyti šią problemą bendrai, nesusitelkti tik ties vieną šalimi, nors aš visiškai pritariu tam pagrindiniam principui. Dėkoju, ponas Hananas. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Tai yra tas rytis, kur turime labai jautriai elgtis, nes kalbame apie labai intimius ir svarbius klausimus - santykius tarp tėvų ir vaikų. Aš susidūriau su tikrai širdį sudaužusiais atvejais peticijų komitete ir tai yra atvejai iš Junktinės karalystės rinkiminių apygardų. Ir visgi turiu pritarti tam, ką sakė kolega iš EPP Sean Kelly. Tai yra būtent dėl to, kad tai yra toks jautrus klausimas. Tokie klausimai turi būti sprendžiami kiekvienos šalies savo nacionalinių demokratinių uh, procesų ir procedūrų būdu. Ir antrąjį kartą aš čia pasisakau už Vokietijos suverenumą. Tai nereiškia, kad nėra problemos, bet žmonės, kurie turi spręsti tą problemą, ir, ir yra tie, kurie tiesiogiai yra susiję. Tai yra tos valstybės narės institucijos. Dėkoju. Baigiame šiuo klausimu balsų paaiškinimus ir periname prie pono Langin ir Rubik pranešimų dėl PPO tolesnių veiksmų. Kolega Darling pasakys pirmiausia. President. Ačiū, pirmininkė pirmininkė, daugia šalių taisyklių sistema iškilo didžiulė grėsmė, kaip niekada iki šiol. Ir mums tenka bendra atsakomybė e, tas taisyklės e, puoselėti šiais laikais, ypač nuo JAV prezidento išpolių. E, griežtos, grubios politikos valdžios pasaulyje nei atskirai kiekviena šalis, nei ES pati negali atsilaikyti, jeigu nebus ryštinga. Iškilo grėsmė PPO sistemai. Tai viena pažangiausių daugia šalių pagrindų dirbančių sistemų e, išplėtojusi sudėtingus tarptautinius instrumentus, tarptautiniu mastu spręsti sudėtingus konfliktus kaip žinome, praeitie mūsų žemynė dėl ekonominių konfliktų kildavo kariniai konfliktai. PPO nėra ideali, struktūra nėra tobula ir atėjo laikas išplėtoti jo sistemą, atsižvelgiant į darbuotojų teises ir aplinkos saugą. Turime padaryti ją našesnę ir labiau atskaitingą. Būtent todėl aš balsavau už šį pranešimą. Kolegas Drojevski, prašau. Dėkoju. Mes girdėjome, kokia diskusija vyko vakar, žinome, koks yra pranešimo turinys. Noriu pasakyti, kad vis tai yra didžiulė nesėkmė. Nesėkmė, kuri prasidėjo, kurios užuomas, kurios atsirado 2008-aisiais, kai priėmėme pirmą rezoliuciją, nurodančią, kad reikia nagrinėti padėti PPO. Bet viso to nebuvo padaryta, viskas liko tik popieriui. Man būtų svarbu pamatyti, kad nuo 2008 iki 2018 kas nors buvo nuveikta. Nežinau, mano požiūriu nieko nebuvo padaryta. Ar buvo galbūt nuveikta per daug. Buenos Airėse prieš metus vyko posėdis ir matėme, kad e, darybų funkcija šioje organizacijoje buvo visiškai paralyžiuota. Ir dėl to reikia netelsiamai veikti jau dabar, šiandien. Noriu pabrėžti, kad negalima sakyti, kad per pastaruosius metus nieko nebuvo nuveikta ar nebandoma nuveikti. Daug kas buvo padaryta, bet dėja to nepakanka, kad e, šios institucijos veikimas būtų sklandžiai užtikrintas. Ačiū. Dėkuoju, kolega Palmer. Ačiū. E, komercinė nuosavybės e, nukrito per kaina nutruko, nukrito per pusę e, sterlingo svaro e, vertė tikėtina prognozuojama nukris 25 procentus. E, bendrai ekonominis augimas nukentės. Tokios yra perspektyvos jungtiniai karalystiai e, po išstojimo ir ypač jeigu nebus susitaltarta dėl breksito pagal PPO taisyklės. Jeigu PPO taisyklės yra tokios geros, kodėl šalis tiek daug laiko ir energijos skiria, kad susitartų dėl laisvos prekybos susitarimų. Tie, kurie pasisako už kietąjį breksitą, turi atsakyti klausimą, kodėl jie nori, kad Junktinės karalystės gyventojai nuskurstų. Kalbas apie breksitą be susitarimo reikia atmesti griežtai šiandien. Tai yra savanaudiškos nesąmonės. You, Pone Majer, ačiū pirmininkė. Sveikinu šį pranešimą dėl e, PPO suaktualinimo. PPO taisyklės pirmą kartą, kiek pamenu, e, aptariamos kasdieniuose pokalbiuose Junktinėje karalystėje. Tie, kurie pasisako už griežtą į Brexitą, sako, kad tai reikštų PPO taisyklių uh, prieimimą, ką tai reikštų Junktinės karalystės verslui eksportuojančiam į ES, baigtųsi nulinių tarifų politika, reikėtų atsirastų 12 procentų tarifas žuviai, kurią pagauname palei Safoko pakrantę. Taip pat 21 procento tarifas e, e, pardavinėjant pomidorus išaugintus esekse Europai. Tai yra, mes galėtume mes parduotume mažiau, turėtume galimybę parduoti mažiau ES. O ir reikėtų susidarėti dėl 124 prekybos susitarimų, kuriuo, kuriais dabar rūpinasi ES pasaulyje. Man atrodo, kad mūsų importo apimti sumažėtų 10 kartų. You, remains... Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. PPO išlieka e, daugia šalės taisyklėmis grindžiamos institucijos Mm, pasauliniu pavyzdžiu. Tai puikia platforma ES skleisti daugia šališkumo vertybės. Tačiau viskas tampa sudėtingiau dėl kai kurių valstybių, tokių kaip JAV, siekių nesilaikyti jokių taisyklių. E, pranešime raginame kovoti su skurdu ir e, pašalinti kliūtis moterų dalyvavimui priekyboje. Manau, kad prekyba turi būti kiek įmanoma labiau įtrauki. Džiaugiuosi ir tuo, kad pranešime siekiama daugiau skaidrumo tarptautinėje prekyboje, kaip, kaip siekia užtikrinti didesnį stabilumą. Noriu pakalbėti apie besivystančias valstybės. Manau, kad ES laikydamasi PPO principų turėtų vengti donoro ir nu, gavėjo labdaros prieėmėjo santykių, nes besivystančios šalis e, patikė tokių pat skundų dėl prekybos kaip ir mūsų šalis narės. Ačiū toliau žodis ponui Keli. Ačiū. Sveikinu tai, kad pritarėme pono Langeno ir Rubiko parengtam pranešimui dėl pasaulio prekybos organizacijos modernizavimo. Taip pat džiaugiuosi tuo, kaip jį veikia. Ir dėl to, kaip jį veikia. E, šie pokyčiai esminiai, būtini, kad PPO labiau prisitaikytų e, globaliai besikeičiančiame pasaulyje ir sustiprintų organizacijos e, vaidmenį. Manau, kad ji įveiks ministrų konferencijos sunkumus, kuri įvyko Buenos Airėse e, rugsėjo mėnesį. E, teisės aktai, kurie turi būti priimti, turi pakeisti e, taisyklės e, dėl subsidijų valstybė priklausančioms įmonėms, taip pat barjerų paslaugoms ir investicijoms. Reikalingi teisės aktai aptaria ir reikalingą sistemą skatinti technologinę plėtrą, elektroninę prekybą, pasaulinę verčių grandinę bei MVI. Puikiai padirbėta, sveikinu pranešėjus. Johana. Ja, Žodis ponui Hanan. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Pamastykime apie tai, koks stebuklas yra laisva priekyba. Pakalbėkime apie Hongkongo atvejį. Po antrojo pasaulinio karo to šalies BVP sudarė trečdalį Junktinės karalystės. BVP 97-aisiais metais jis buvo 70 procentų didesnis. Kodėl? Kokių išteklių turi sala? Ji turi įsivežti vandenį, maistą, elektrą, ji yra priklausoma nuo išorės. Bet ji, jos stebuklą ji padarė pašalinusi kliūtis prekybai, pašalino vienašališkai tarifus ir netarifinius e, barjerus ir tai padėjo jai suklestėti. E, Tas pats ir Singapūre, kurio turtas išaugo dvi gubai. Britanija nebe išstojusių iš muitų sąjungos turės galimybę padaryti tą patį. Tai, kas buvo padaryta XIX amžiuje, pašalinti kliūtis verslui ir verslo uh, klientams. Tai viskas, ko reikia, kad įvyktų stebuklas. Yeah. Dėkui, panė Pšitsatkinė, za udėlinį slovą. Ja, chci... Dėkoju, panė pirmininkė. Ačiū už man suteiktą žodį, sako panas Polčiak. Aš noriu pasakyti, jog sutinku su kalbėjusiais kolegomis. Yra konsensusas. Jeigu atsisakome kliūčių, barjerų, tai ir yra gerai prekybos ryšiams, bet viskas yra netaip paprasta. Jeigu tariamasi tik tarp valstybių, Tai mums yra reikalinga PPO tuo atveju, jeigu tenka reguliuoti santykius tarp valstybių. Dešimt metų ši organizacija mm, yra paralyžiuota. Kinija į PPO įstojo, tačiau ji nesilaiko organizacijos tikslų ir taisyklių, nekalbant jau apie priemonės, kurias priima ponas Trumpas vyksta tarp šių dviejų šalių prekybos karas. Būtent dėl to aš ir balsavau už šį tekstą. Jeigu sakoma, kad yra taisyklės, tai jų reikia laikytis. Dėkoju. Dabar periname prie kito pranešimo. Pono Makalister pranešimas dėl Serbijos. Ponas Drojevski pirmiausia kalbės, o paskui ponas Polčiakas. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad Serbija pradėjo oficialiai stojimo darybas 2014 metais. Nuo tada 14 iš 35 skyrių darybų buvo atverti, tik du viso labo buvo užbaigti ir uždaryti. Taigi, tokia yra padėtis. Serbijos stojimo ES perspektyva šiuo ritmu bus labai tolima po 30 ar 40 metų, jeigu ir toliau dėrybų greitis bus toks lėtas. Šis pranešimas dėl šios problematikos yra geras, vertinimas teisingas, tačiau Serbijos e, pažanga e, nėra patenkinama tose srityse, dėl kurių patys įpareigojo dirbti. Iš 35 dėrybinių skyrių pirmiausia, reikėtų teisinės valstybės ir žodžio laisvės srityje pažengti. Tai yra ypatingai jautrus skyriai, o pažangos ten maža. Ačiū. Kolega Polčiak, prašau. Pone pirmininkė. Serbija yra šalis turinti gražią praeitį, turtingą istoriją, įskaitant ir modernėją istoriją. Serbija yra ta šalis, kur įvykių daug. Kartais jie truputėlį chaotiški. E, nusikalstamumo problema tebėra pakankamai aštri, bet aš manau, kad Serbija visą tai sugebėjo įveikti ir dabar žengia keliu e, link ES. Tačiau Serbija turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų, kuriuos pati prisijėmė. Čekijos Respublikai ir Europos Sąjungai svarbu būtų tai, kad šaliai tai būtų suteikta viltis, kad Balkanų šalims būtų suteikta e, viltis, o Balkanos yra ir kitų šalių, kurios daro didesnės pasangas, pastangas negu Serbija. Jeigu Serbija nori artėti link Europos Sąjungos, ji turi stengtis gerokai daugiau. Ačiū. Dėkoju. Dabar periname prie pono Šoltės pranešimo dėl Kosovo. 2018 metų pranešimas kalėjo Šolsnits. Prašau. Dėkoju. Kosovas iš ES gauna vertingų konsultacijų, kaip kovoti su terorizmu. Sakoma, kad reikia. Kai kas, a, ES sako, kad reikia teroristus auklėti, juos, juos paremti Ir aš jau matau, kaip dreba iš baimės visi teroristai toje šalyje. Jie turbūt sako, pažiūrėk, kas tavęs laukia, jeigu tave sulaikys, būsi šviečiamas, mokomas, integruojamas, žodžiu, labai labai kentiesi. Ar taip reikia kovoti su terorizmu? Aš manau, kad reikėtų gražinti mirties bausmę. Jūs kalbate apie perauklėjimą, integraciją, aš manau, kad tai nėra sankcijos. Dėl švietimo reikia norėti dirbti, integraciją reikia nusipelnyti, o jūs norite tai suteikti žmonėms veltui už tai, kad jie buvo teroristai. Aš manau, kad e, Kosovui tokių patarėjų kaip jūs tikrai nereikia. Dabar žodis. Pėdame prie pono Vaigil pranešimo ir pradedame nuo ponios Šoidrovos. Prašau. Dėkoju, kolegos. Aš remiau šį pranešimą dėl Makedonijos, kadangi Makedonija padarė didelę pažangą savo integracijos į ES kelyje. Ji yra viena iš pažangiausių valstybių kandidačių, nors, aišku, problemų dar yra. Tiek demokratijos, tiek teisinės valstybės rytie nekalbėsime jau apie korupciją ir mažumų integraciją. Už tai šalis gauna paramą iš ES, kad įgyvendintų reformas. Ir tai yra pozityvu. Gerai, kad pavyko rasti sutarimą tarp Graikijos ir Makedonijos dėl šalies pavadinimo. Ir šis pranešimas yra geras. Ministras pirmininkas vyko į Vengriją. E, iš to šalies ministras pirmininkas nuvyko į Vengriją ir gavo prieglopstį. Ir aš manau, kad jis turėtų būti gražintas į Makedoniją ir sėsti ten į kalėjimą. Ačiū. Kolega Marijas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Skopje bando ir toliau reikalauti Makedonijos pavadinimo savo šaliai. Net jeigu mm, naujoje konstitucijoje apie tai nekalbama. Konstitucijos atinkamame straipsnėje yra kalbama apie Makedoniją ir Makedonijos žmonės. Konstitucijoje yra minimas 94 metų sprendimas ir tame sprendime yra kalbama apie to, taip vadinamų Makedonijos e, žmonių apsisprendimą, apie jų teisę apsispręsti. Tai yra negerai, kad tas susitarimas buvo, taip sakant, praskiestas, susilpnintas. Tai yra viso labo popierius, Graikijos vyriausybė net negali siūlyti parlamente svarstyti tokio dokumento. Kalbant apie būtiną šalies, būsimą šalies suimą Europos Sąjungą, pažanga padaryta. Žiūrėsim, kaip viskas klausys. Ponas Pietrovski, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime mūsų parlamentas pabrėžia visas tas pastangas, kurias padėjo Graikija ir Makedonija. Tų pastangų dėka pavyko rasti sprendimą dėl šalies pavadinimo. Makedonija susiduria ir su kitomis problemomis, panašiomis kaip ir kitos regiono valstybės. Būtina pradėti tam tikrus veiksmus, kad būtų galima kovoti su tai žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, yra prekeiviai žmonėmis. E, kaip ir Albanijos ir Jotkalnyjos atveju. Pranešimas apie Makedoniją yra pernelik empatiškas. E, beje, tos empatijos nematyti LGBTI žmonių atžvilgių. Daug transfobijos, homofobijos. Sakoma, kad ten nėra pakankamai aiškiai kalbama apie tų žmonių padėtį, todėl aš balsavau prieš. Dėkuoju, ponas Howard. Member... Pane pirmininkė, kaip bendros parlamento komiteto narys šiame parlamente su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija, aš labai džiaugiuosi galėdamas paremti šį pranešimą. Akivaizdu, dar daug ką reiks padaryti prieš Makedoniją įstojant į ES, tačiau visiems turėtų būti aišku, kad didelė pažanga buvo padaryta. Tokie ginčiai, kaip kad pavadinimo ginčas tarp Makedonijos ir Graikijos, reiškia, kad reikia politikų drąsos, kad jie pasakytų tiesą žmonėms. O paprasta tiesa čia yra ta, kad Susitarimas gal ir nėra tobulas, tačiau niekas, net ir nacionalistai Makedonijoje, nei nacionalistai čia, nes nepasiūlė jokios alternatyvos tam susitarimui, tik tai stagnacija ir sąstingiai. Taigi pagirkime tuos sobranė narius, kurie pritarė konstitucijos pakeitimui ir laukime pažangos dėl žiniasklaidos laisvės politinių, politinių ir civilinių teisių. Dėkoju, ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Makedonija turėjo šalies kandidatės statusą nuo 2005 metų ir pasiekė esminės pažangos nuo to laiko. Būsimi konstitucijos pokyčiai, pakeitimai remiantis spalio 19 dienos balsavimu yra svarbų žingsnį į priekį. Nacionalistai nepasiūlo jokio kito varianto, jokio kito sprendimo, taigi mes turime pagirti tas pastangas. Tie, kurie imasi pastangų ir bando sutaikyti šias dvi valstybės, nusipelnė mūsų pagirimo. Taip pat turime paminėti ir išlikusias praeities problemas, specialioji taryba, kuri turės tirti nusikaltimus padarytus praeitie. Ta reiks be jokios abejonės padaryti ir jie eina teisinga kryptimi. Ačiū. Toliau kitas pranešimas, kurį aptarsime, yra pono Fleckensteino pranešimas dėl Albanijos. Ponas Marijas pirmasis. Aš nekartą jau esu čia paskelbę šiame parlamente, kad pasisakau prieš bet kokį Albanijos įstojimą ateityje. Ir tas tampa dar aiškiau ir akivaizdžiau, nes Graikijos mažumų persikiojimas šiaurės epire tęsiamas ir prieš mėnesį Konstantinos Kartifas buvo nužudytas Albanijos policijos. Taigi Albanija ir toliau konfiskuoja Graikijos mažumos, mažumų e, turtą, uždarinėja bažnyčias ir bando pakeisti Šiaurės Epiro gyventojų sudėtį. Taigi tai yra daug įbauginimo prieš mažumas šiame šiaurės regione ir ši politika, tokia persekiojimo ir priespaudos politika tikrai nesiliaus. Tai mums nėra priimtina ir mes pasmerkėme tokius veiksmus čia Europos parlamente jie privalo pripažinti ir gerbti Graikijos mažumų teisę Šiaurės Epirė. Dėl to ir balsavau prieš šį pakeitimą. E, pranešimą. Dėkoju, ponas Petrovski. Vieną minutę. Pirmininkė, ponios ir ponai. Pranešime komisija rekomenduoja pradėti dėrybas su Albanija. Tokiu būdu būtų galima griežčiau kontroliuoti ES tai, kaip įgyvendinamos yra reformos. Mes norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį į pavojingas tendencijas susijusias su žmonių priekyba. 18 punkte mes reikalavome, kad Albanijos valdžios institucijos imtųsi ryštingų veiksmų tam, kad būtų sunaikinti priekeivių tinklai, priekeivių žmonėmis tinklai kurie taip pat užsiemė, užsima ir narkotikais bei ginklų priekybą. 23 punkte visiškai nereikalingai mes e, kalbame apie tam tikrą darbo atvarkę dėl LGBTI. Taigi aš dėl to ir balsavau prieš šį pranešimą. Ačiū, ponas Selimovič. Pone pirmininkė, Albanija pasiekė esminės pažangos ir reikia tai pripažinti ir už tai atlyginti. Ir dėl to aš uh, remiu idėją pradėti stojimo dėrybą su Albanija kitais metais. Nors aš aišku suprantu, kad pažanga padaryta, ypač teismų reformos rytyje, vis tiek turime paminėti tai, ką dar reiks nuveikti. Rinkimų įstatymo reforma yra labai svarbi, korupcija, organizuotas nusikalstamumas, taip pat gerų santykių palaikymas. Taigi reformos šiuose srityse yra skausmingos, bet jos privalomos teisinės valstybės principai, pagarba žmogaus teisėms ir kova su korupcija. Čia situacija turi pagerėti. Ir mes turime pasirūpinti, kad dėrybos būtų pradėtos ir kad nebūtų slystama atgal. Dėkoju dabar ponas Sošnieric. Ačiū. Norėčiau Jums papasakoti apie vieną skandalą. Kai, pavyzdžiui, plenarinėme posėdėje aš, kai buvo pasiūlymas žodinis pakeitimas, kuris nebuvo lingvisnio pobūdžio, bet kažkas vis, vis tiek buvo išmestas iš šiukšlių dėžę, kai po to staiga skandalingi to pakeitimo, skandalingas to pakeitimo tekstas ir tikrai apgailestaudamas turiu pasakyti, kad nebuvo pakankamai geranoriškų žmonių, kurie pasipriešytų tam žiauriam pakeitimui ir tai yra jokinga. Toliau Čarlzo Tanako pranešimas dėl Juotkalnyjos. Pane Šoidrava, pirmoji kalbėtoja. Ačiū. Kolegos, noriu paaiškinti, kodėl aš balsavau už pranešimą dėl Jotkalnyjos. Manau, kad Jotkalnyje yra šalis, kurią su mumis jie bendros europinės šaknys. Ji nori prisijungti prie Europos šalių šeimos ir įrodyti, kad ji tenkina Kopenhagos kriterijus. Ata, Pranešime konstatuojama, kad Jotkalnyje sėkmingai žengė priekin dėrybose su ES dėl stojimo, ypač vietos politikoje. Teismai tapo labiau nepriklausomi, elektroninis šalies, šalies valdymo sistema gerėja, e, ruošiamasi prezidento rinkimų. Prezidento rinkimai vykę balandžio mėnesį vyko sėkmingai šalies žmonės turėjo galimybę laisvai apsispręsti. Tačiau dar kyla susirūpinimo dėl žiniasklaidos laisvės ir mes toliau stebime, kas vyksta ten. Ačiū toliau žodis ponui Petrovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš šį pranešimą ir vakar vakare kalbėjau šią temą posėdyje. Yra bendrų sąsajų tarp pranešimų dėl e, Makedon, dėl Albanijos, Busios Respublikos Makedonijos ir e, Jotkalnijos. Tai priekyba žmonėmis. Šis dalykas minimas visose ataskaitose apie šias šalis, bet to kalbame, kalbama apie mm, išmaldos e, prašyti verčiamų vaikų problemą. Tačiau parlamentui per, per, per nelik parlamentas daug dėmesio skiria mažumų situacijai. Ir mus glumina tai, kad kitos seksualinės orientacijos e, žmonės nėra e, priim, priimtini atkalnyje. Būtent todėl e, aš balsavau prieš šį pranešimą. Kitas kalbėtojas ponas Selimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Tenokui už puikiai parengtą ir išsamų pranešimą. Juotkalnyje išlieka lyderė tarp kandidačių įstoti į ES, atidarinėjami dėrybiniai skyriai su ta šalimi, norėtume, kad ir toliau viskas vyktų tą kryptimį. Tačiau reikia pažymėti kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, spaudos laisvė išlieka problema šalyje. Ponios Oliverė Lakičia atvejs tai atvejais, kurio neturėjo įvykti šalyje, kuri nori įstoti į ES. Žodžio laisvę būtina užtikrinti ir e, išpolius prieš žurnalistus būtina pasmerkti. Noriu paraginti Jotkalnyjos pareigūnus renkti visuomenės informavimo kampanijas, kovoti su diskriminacija ir smurtu prieš LGBTI ir Romų tautybės asmenis. Ir ir užtikrinti, kad būtų persekiojami asmenys įvykdę nusikaltimų tokio pagrindų prieš tos žmonės. Ačiū toliau pono Kan e, pranešimas akademinė laisvė ES išorės veiksmuose. Pone Majer visų pirma kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, pasveikinu šį pranešimą ir noriu akcentuoti keletą dalykų. E, akademiniai tyrimai, akademinės studijos yra labai svarbios. Svarbu, kad e, Europos studentų saugumui, Europos studentai išliktų saugus studijuodami svetur. E, išliekame budrus stebėdami universitetus šalise, kuriuose vyriausybė siekia priboti žodžio laisvę. Galiausiai būtina mums patiems susitvarkyti. Vengrijoje uh, nutrauktos lyties studijos. E, ir toks draudimas galioja. Praeisiais metais susitikau su profesoriumi Betek iš Europos universiteto, kuris man papasakojo, kad universitetas yra universitetai, kurie yra E, veikia tokiu pagrindu, pritraukia kalbėtojų, kurie kitaip neatvyktų į Vengriją ir jo perkelimas į vieną būtų nuostolis. Teis, e, galimybė visiems e, studijuoti tai, ką jie pasirenka ir tiesos paieškos yra pamatinis dalykas. Ačiū toliau žodis ponui Mamikins, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Akademinis išsilavinimas yra politinio susivokimo atspirtis, pradinis taškas. Jeigu norime, kad demokratinės sistemos būtų sėkmingos, turime užtikrinti, kad šalių gyventojai turėtų galimybę priimti informaciją pagristęs politinį sprendimą. Kuo daugiau uh, E, laisvę suteiksime akademiniam pasauliu, tuo laisvesnė, vis, demokratiškesnė ir labiau subalansuota bus visuomenė. Ypač sveikinusios demų frakcijos pateiktus pakeitimus, kuriais reikalaujama akademinę laisvę įtraukti į e, Kopenhagos kriterijų sąrašą. Jeigu ta laisvė ribojama, turime tai suvokti kaip pirmosius žingsnius šalyje, kad įkrypsta į neliberalę sistemą. E, švietimų, švietimo sistemos žlugimas e, reiškia pasiekmes e, visai visuomeniai, tai reiškia prarastas galimybė, galimybės. Todėl aš balsavau už šį pranešimą ir tikiuosi, kad jo nuostatos bus visapusiškai gyvendintos. Ačiū. Toliau žodis ponui Palmer. Ačiū. Noriu pasveikinti kolegą Račyt Khan už tai, kad parengė šį svarbų pranešimą. Manau, kad mano karta E, augdama laikė savaime suprantamų dalykų e, laisvės, kurios užtikrino pra, pra, e, ankstesnės karto įstatymo viršenybės, akademinės laisvės, žodžio laisvės, laisvės. O šiais laikais, kuomet šiems dalykams iškyla pavojus dėl populizmo, melagingų žinių, kitų iššūkių, tie, kurie tiki šiomis laisvėmis, turi siekti jas apginti. Akademinė laisvė yra ypač svarbi. Ir reikia tą laisvę prieš pastatyti populizmui, melagingų faktų, melagingų žinių sklaidai. Turime apsaugoti e, laisvų e, stipendijų. E, E, erdvę. Ir aš sveikinu šį pranešimą ir pateiktus pakeitimus, aš balsavau už juos. Ačiū. Dabar žodis ponui Howard John. Ačiū, ponė pirmininkė. Su malonumu džiaug, e, pažymiu, kad kolega Khan puikiai padirbėjo šiame pranešime, kurį dėja teko parengti tie iš mūsų, kurie esame dėstę arba užsėmė moksliniais tyrimais, supras, kad akademinė laisvė yra labai bragintina ir kad vyriausybė valdžia negali diktuoti, kokiamis studijomis užsiimti, tai nepri, nesutaikoma su Europos vertybėmis. Turime būti pasirengę ryštingai ginti akademinės laisvės. E, jeigu yra bandymų šalyje priboti šią laisvę, tokia šalis neturėtų gauti finansavimo šias fondų ir pagal, ypač pagal horizontas programą. Turime akademikų laisvę ginti nuo rinkos bandymų daryti įtaką mano regione esantiems keliems universitetams iš, iškilo grėsmė dėl finansavimo. Turime nepamiršti, kad žmonijos didžiausi pasiekimai e, padaryti mokslinių tyrimų dėka ir bū, būtina apginti galimybę užsimti grinai moksliniais tyrimais. Pirmininkė, ačiū. Toliau išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimo dėl pranešimo skirto moterų su negale padėčiai. Ir pirmiausia žodis poniai Niriadai. Ačiū. Mes, moteris, suprantame, kiek mums daug iškyla kliūčių ir iššūkių, bet įsivaizduokite moteris su negale ir su kokiais iššūkiais jo susiduria. Šiame pranešime tai puikiai paaiškinta. Uh, Beveik 19 procentų e, moterų su negale turi e, darbą Europoje, kai tuo tarpu tokių vyrų Europoje darbą turi 35 procentai. Tai nepriimtina, reikia konkrečių priemonių, e, tačiau jų įgyvendinimas priklauso nuo valstybių narių. Turime pasiūlyti reikalingą paramą, kad būtų galima užtikrinti lygybę švietimo, sveikatos apsaugos sporto srityse, kad moteris su negale galėtų visapusiškai dalyvauti gyvenime, rinkimuose, balsuoti. Ir aš nemanau, kad tokios e, remimo sistemos jau yra. Todėl dar kartą sveikinu šį pranešimą. Jis labai svarbus. Svarbu, kad pačios valstybės naudotųsi tomis priemonėmis ir kad jos būtų visiems prieinamos. Ačiū, ponia Šoitrova dabar. Ačiū, mėly kolegos. Man atrodo, kad vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų yra esminis dalykas ir aš manau, kad valstybės narės turėtų pas, paspartinti savo pastangas. Deja, negalėjau pritarti šiam rezoliucijos tekstui, nes turiu labai daug rimtų abejonių tam tikroms teksto dalims, dėl tam tikrų teksto dalių, ypatingai tų dalių, kur uh, tikrai, kurios nepatenka į ES kompetenciją, kur bandoma kištis į valstybių narių kompetenciją ar į etinės ar sveikatos priežiūros sritis. Rezoliucijoje siūloma išplėsti apriepti reprodukcinės sveikatos srityje. Tai yra eufemizmas abortams ir aš manau, kad mes turime apsaugoti gyvybės ir visas jos formas, ar tai būtų moterys, ar tai būtų negime kūdikiai. Dėl to aš kritiškai vertinu kreipimąsi siekiant sukurti specialias sąlygas sveikatos priežiūros rytyje translyčiams asmenims. Aš manau, kad tai visiškai priklauso valstybių narių kompetencijai, kaip ir sprendimas pakeisti lytį. Dėkoju toliau ponia Uršula Krupa. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją dėl neįgalių moterų nes rezoliucijoje labai plačiai kalbama apie moteris, merginas, neįgalias moteris ir merginas. 60 procentų visų neįgaliųjų būtent yra moterys ir merginos. Mes turime Europos neįgaliųjų strategiją, tačiau tokie žmonės vis tiek susiduria su rimtomis problemomis. Pavyzdžiui, kai bando gauti medicinės paslaugas arba balsuoti rinkimuose. Dėl tų priežasčių reikia išspręsti tas problemas. Lytinės orientacijos klausimas arba savęs tapatinimas su kažkuria tai kultūrinė grupė ar lytimi, tai nėra taip reikšminga, tai yra antrareikšmiai dalykai. Bet dėl to, kad dokumentas yra toks svarbus, aš balsavau už jį, bet aš dar norėčiau priminti, kad mūsų požiūris į vaikus neįgaliuosius įrodo mūsų asmen, asmen, asmenį išsivystimą ir taip pat tai yra mūsų atsakomybės klausimas, visos visuomenės, visų šalių atsakomybės klausimas. Ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariau šiam pranešimui ir norėčiau pabrėžti, kad visuomenės stiprumas yra vertinamas to, kaip yra prižiūrimos pažydžiamiausios grupės. Nors Europos šalis pasiekė geresnių standartų nei daugelį kitų valstybių, bet moterų neįgalumo klausimas tikrai dar nėra išspręstas. Jeigu pažvelgtume pažvelgtumėme į skaičius, tikrai yra priežasčių nusivilti ir netgi gėdintis. 46 milijonai moterų ir mergaičių su negale ES. Tik 18, jų, 18 procentų jų dirba. 44 procentai tų moterų susiduria su fizinė arba lytinė, fizinio ar lytiniu smurtu. Tos moterys mergaitės susiduria su diskriminacija ne tik darbo kontekste, bet taip pat ir švietimo ir socialinėje srityje. Taigi dėl to jų profesinis gyvenimas, gyvensena ribojama. Jos susiduria su socialinė atskirtimi ir dėl to susi, susiklosto tokia situacija, kai žiaurumas tampa beveik socialiai priimtinu reiškiniu. Dėl tos priežasties ir balsavau už. Ačiū. Dabar žodis poniai Zaborskai. společnosti podpora a doplnenie politík členských štátov. Ačiū. Valstybės narės rūpinasi savo socialinę, socialinę politiką. Bet yra tokių sičių, kurios patenka ES kompetencija. Neįgalios moterys ir merginos. Mes privalome daugiau nuveikti, kad apgintumėme jų orumą. Apie tai, pavyzdžiui, rezoliucijoje nėra kalbama. Rezoliucijoje kalbama apie prieigą prie lytinės ir reprodukcinės veikatos, netgi galimybę pasidaryti abortą. Tačiau šioje konkrečiai srityje kompetencija priklauso valstybėms narėms, o ne Europos Sąjungai. Čia labai svarbus subsidiarumo principas, kuris yra esminis ES principas. Tokias vertybės mes turime apginti ir, ir savo rezoliucijose. Dėkoju, ponas Sošnėts, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Čia dar vienas, viena seksistinė parlamento iniciatyva, aš nesuprantu, ką tai reiškia. Jūs visi pykstate ir nesugebate aiškiai matyti, matyti. Tai kokių dar teisių reikia toms neįgalioms moterims, tokių teisių, kurių neturi vyrai. Kam čia ta rezoliucija reikalinga apie neįgalias moteris? Tik prieiga moteriams, neįgalioms moteriams prie pastatų bus suteikiama kitaip nei vyrams. Ir septintame, pavyzdžiui, punkte, kur mes sakome, kad moterys susiduria su didesnėmis problemomis dėl negalios, nes ilgai gyvena, bet jeigu jos ilgiau gyvena nei vyrai, vyrai trumpiau gyvena, tai gal tada daugiau reikia vyrais pasirūpinti, nes e, jie trumpiau gyvena ir negalime mes šį privilegijos teikti moteriams tik dėl to, kad jos ir taip jau tų privilegijų turi, jos gyvena ilgiau. Čia kažkaip visiškai logikos nematau. Kągi, e, posėdžio protokolas bus e, pristatomas per kitą posėdį. Baigėme šiandienos diskusijas. Jeigu niekas neprieštarauja, aš perduosiu visus sprendimus adresatams. Taigi posėdis baigiamas. Dėkoju.